Colleghi, ehm, possiamo cominciare, il pomeriggio è intenso e si preannuncia molto interessante. Abbiamo. Labą dieną, mūsų ši popietė labai įdomi ir intensyvi. Visų pirma, keisimės nuomonėmis su Magdi, kuris yra Turkijos vyriausiasis dėrybininkas. Uh, Taip pat noriu pasveikinti naują ambasadorių, poną Selim Hnaram. Sveiki atvykę pas mus, jis neseniai paskirtas. Taip pat labai šiltai sveikinu ministrą, aišku. Labai džiaugiuosi, kad priėmėte mūsų kvietimą uh, tokiu svarbiu momentu, kuomet apie Turkiją yra labai daug kalbama Europos parlamente, kadangi dabar svarstome ataskaitą dėl Turkijos pažangos. Pone Omen Reuten yra pranešėja ir renginti pranešimą dėl Turkijos pažangos. Pirmininkas Albertini jau praeitą savaitę mūsų vardu paminėjo um, Turkiją tarp kandidačių. Manau, kad tai yra padrasnanti žinia. Nekartą tokios pozityvios mintis išsakytos įvairiomis progomis ir tikrai tai yra paskata dar daugiau dirbti, ypač mažumų, taip pat ir religinių manumų teisų srityje, teisinės reformos, e, teismų reformos, žodžio laisvės ir kitose srityse. Gerbiamas e, Turkijos užsienio reikalų ministrė. Europos reikalų ministrė. Pas mus lankosi Danijos atstovas atsakingas už e, NATO reikalus. Nematau jo, norėjau pasveikinti. E, ministrė, kągi, laiko mes turime nedaug, taigi sveikinu dar kartą atvykus pas mus ir iš karto žodis jums. Chairman, Ačiū pirmininkė, gerbėmi užsienio reikalų komiteto nariai. Man tikrai didelė garbė draugė su naujoju ambasadoriumi būti čia, ypač Mm, dabar, kai tik įsigaliojo Lisabonos sutartis ir kai neseniai Baroso komisija paskelbė, kad um, bus dar plačiau kalbama apie Turkijos pasirinkimą narystiai. Dėkoju pirmininkui Albertinį ir vicepirmininkui Provera už tai, kad mus pakvietėte ir prieėmėte šiandien jūsų posėdžio metu. Iš tikrųjų, šis susitikimas surinktas labai svarbiu momentu, kuomet mes dalinamės savo nuoširdžiais jausmais ir pozicijomis. Labai vertinu Europos parlamentą e, ir jūsų komitetą, nes jie vadina labai svarbu vaidmenį formuojant ES ateitį. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai žm Europos žmonių, Europos piliečių išrinkta institucija. Ir šis komitetas vaidina labai svarbu vaidmenį formuojant sąjungos užsienio politiką. Aš manau, kad turime apie daugą e, kalbėtis, galime labai plačio, plačiai keistis nuomonėmis. Reikia, kad supratimas būtų geresnis, tam reikalinga e, užtikrinti e, glaudesnį bendravimą tarp Europos žmonių ir Turkijos žmonių. Tarp parlamentiniai ryšiai, dialogas tarp mūsų ir jūsų suvaidins labai svarbu vaidmenį užtikrinant, kad atitinkamai um, abiejų pusių žmonės geriau suprastų vieni kitus. Pastaraisiais keliariais metais Turkijos um, didžiosios nacionalinės asamblėjos ir Europos parlamento santykiai uh, intensyvėjo ir glaudėjo. Tai yra puikiai platforma uh, formuoti geresnį tarpusavio supratimą, uh, E, supratimą apie Turkiją, apie Turkijos pasirinkimą narystėje, apie Turkijoje vykstančias reformas. Kaip vicepirmininkas Provera paminėjo, Turkija taip pat svarsto, ES institucijos svarsto Turkijos klausimus, todėl labai svarbu, kad Turkija pristatytų savo situaciją kaip galima um, atviriau, nuoširdžiau, detaliau. Labai sveikinu pranešėją Rieomen Reuten, kuri parengė nuostabų pranešimą ir jau ne pirmą kartą dėl Turkijos. Iš tikrųjų, ji labai smarkiai prisidėjo prie mūsų tarpusavio supratimo didinimo. Gerbiami um, Europos parlamento nariai, Lisabono sutarčiai įsigaliojus, atrodo, jog Europos ateities iššūkiai yra tokie, kad Europa turi būti globali veikėja, globalioje arenoje Ir aišku, kad yra labai svarbių iššūkių. Visų pirma, energetika, klimato kaita. Apie tai turime visi žinoti, galvoti. Ekonomikos krizė, e, naujoviškų rinkų sukūrimo būtinybė, nelegali imigracija, nedarbas, legalių imigrantų integracija Europoje. Tai yra labai svarbus dalykai. Kova su terorizmu pastangos užkirsti kelią e, narkotikų e, kontrabandai, demokratijos stiprinimas, geros valdysenos propagavimas, kultūrų dialogo skatinimas, kultūrų mainai. Tai yra klausimai, apie kuriuos turime mąstyti visi. Tai yra mūsų bendri iššūkiai. Ir kuomet mm, galvojame apie šios dalykus, Turkija iš tikrųjų sužyba kaip kilanti žvaigždė, nes Turkija yra sprendimo, ne problemos dalis. Turkija turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį ir iki mūsų narystės Turkija yra pasirengusi prisidėti visuose tose sritise ir už jų ribų, kadangi Lisabono sutartis um, nustato, jog ES turi būti uh, globali veikėja, Turkija, kuri yra ir Europos tarybos narė, ir NATO narė, ir EBPO narė, ir tarp 20 e, e, didžiųjų valstybių. Ir tarp kit, ir visų kit, įvairių kitokių organizacijų narė. Amerikų valstijų organizacijos stebėtoja. Uh, Taigi Turkija tikrai aktyviai dirba įvairiose arenose ir taip pat imasi aktyvaus tarpininko vaidmens užtikrinant taikos procesus. Štai tarp Sirijos ir Izraelio neseniai dėrybos dalyvavome, tarp Afganistano ir Pakistano dėrybose. Turkija buvo vienintelė valstybė, kuri sugebėjo tas dvi šalis susodinti šalia, suvesti jų vadovus draugin. Uh, ISF pajėgos e, Afganistane, mes taip pat prisidėjome ketvirtą kartą prie jų darbo. E, deramės tarp e, Libano ir Izraelio, Rusijos ir Gruzijos, Sirijos ir Irako, Bosnijos ir Serbijos. Ir visą tai darome vienu metu. Taip pat netgi stengiame sukurti geresnį supratimą ir dialogą tarp JAF ir Irano ir likusio pasaulio. Man atrodo, jog šis dialogas yra lemiamos svarbos. Mūsų tikslas yra tas pats. Galbūt stiliai mūsų kartais skiriasi dėl to, kad mūsų pasaulio krašte komunikavimo e, būdai kiek kitokie, mūsų koncepcijos galbūt kiek kitokios. Tačiau galiu jūs patikinti, kad Turkija ir toliau e, da, aktyviai dalyvaus šiuose taikos kūrimo misijose įvairiose regionuose. Jeigu kaimyno namas dega ir nepaėdė jo užgesinti, tai užsidegs ir tavo namas. Turkijoje laikomasi tokios filosofijos, taigi mes tengiamės užgesinti visus gaisrus aplinkui. Turkija žvelgia į tokius iššūkius, kad e, tai nebūtų, čia nebūtų vadovavimas ideologija rasiniais ar etiniais skirtumais, kad būtų siekiama taikos. Tai yra svarbiausia. Juk Europa taip pat yra didžiausias žmonijos taikos projektas. Ir jeigu panalizuoji, kodėl buvo įkurta ES ir kodėl jai taip sėkmingai sekėsi dirbti iki šiol, tai yra todėl, kad buvo užkirstas kelias naujiems karams šiame žemynė. Ir iš tikrųjų Turkija tiki tokia koncepcija. Turkija tiki, kad mes galime žaisti komandoje kartu su jumis, kuriant taiką ir užkertant kelią karams. Esu tikras, kad tie iš jūsų, kas sekate diskusijas dėl, dėl Turkijos, domitės taip pat ir Kipro klausimais. E, partija, kurios nariu e, aš didžiuojos nuo 2002 metų e, valdo šalį ir kai atėjome į valdžią, mes pakoregavome savo strategiją dėl Kipro klausimo. Mes parėmėme generalinio sekretoriaus pastangas parengti Anno planą. Mes paraginome jį taip pat ir pradėti ketvirtąjį dėrybų raundą tarp atitinkamų šalių. Uh, dėl ko buvo parengtas taip vadinamasis Anano planas. Mes paraginome Kipro turkus balsuoti už šį planą. Ir netgi kai jis žlugo dėl to, kad um, Kipro graikai jį atmetė, mes vis tiek siūlėme, kad šiaurinė Kipro dalis ir Kipro um, turkai paremtų tą planą. Prez, atitinkamų pusių prezidentai jau nekartą susitiko Turkija. Uh, remia visapusiško sprendimo paieškas dėl šios salos. Tačiau, aišku, viskas turi būti paremta teisingų principų abiejų lyderių raginimas draugės su Junktinių tautų generalinio sekretoriaus raginimu surasti sprendimą, kuris būtų paremtas dviejų bendri, bendruomenių, dviejų zonų principų, yra toks variantas, kurį remia ir gerbė Turkija. Mes norime, kad prezidentas Salat ir e, jo dėrybinė pusė yra su tokį sprendimą, kuris gerbtų abi visuomenės ir Turkija tikrai gerbs uh, kipriečių pasirinkimą. Laikotarpis yra labai svarbus dabar ne, dėrybose. Aš pats esu optimistas. Aš tikiu, kad šie du drąsūs lyderiai uh, su kitų um, lyderių pagalba Atenose ir Ankaroje tikrai gali pasiekti proveržio. Tokioje sudėtingoje situacijoje. Na, žinoma, mes tikimės, kad visi mūsų bičiuliai ir sąjungininkai parems abiejų šalių prezidentų žingsnius. Aš manau, kad reikia motivacijos, padrasinimo, nes mes visi privalome surasti sprendimą dėl Kipro, kuo galima greičiau. Kalbant apie Europos saugumo ir gynybos politiką, Turkija yra pagrindinis indėlis šios politikos misijose Balkanų regione, Afrikoje ir kitose regionuose. Ir pasinaudodamas progą aš norėčiau paliesti ES ir NATO santykių temą. Jūs dažnai kalbatės šiuo klausimu ir kritikuojate Turkiją, ypatingai pažangos ataskaitoje, pranešime dėl pažangos ataskaitos. E, Turkija visuomet labai konstruktyviai vertina saugumo ir gynybos politiką ir ne, nebūtų teisinga Turkiją nušviesti kitoje šviesoje, turint omenyje, kad Tur Turkija turi įsipareigojimų ir ketina ir siekia užtikrinti regioninį stabilumą. Norėčiau pabrėžti, kad ES ir Turkijos bendradarbiavimas grindžiamas tam tikromis vertybėmis e, - skaidrumo, bendradarbiavimo metodais. Mes pritarėme, remiame saugumo gynybos politiką ir remiame ES ir jos sąjungininkės įvairiose misijose. Esame pasirengę vykdyti strateginės partnerystės reikalavimus, kurie peržengia Berlyno plus planą. Taip pat reikalingas atitinkamas skaidrumas, atvirumas, vertinant ES ir NATO santykius. O toks siauras ES vertinimas santykiuose su NATO nėra priimtinas. ES gan ribotai vertina ali, ali, sąjungininkų įsitraukimą į saugumo ir gynybos politikos veiksmus. Mes ketiname ir tokiau, toliau remti saugumo ir gynybos politikos veiksmus ir nepaisant visų trūkumų, vis tiek Turkija yra viena didžiausiai prisidedančių prie, prie partnerių, prie saugumo ir gynybos politikos veiksmų ir misijų. Mes ketiname šalia NATO partnerystės šalių ir taip pat saugumo ir bendradarbiavimo misijų, misijose šalia ES ir ne ES valstybių dalyvauti tose mijose, misijose ir mes tikimės, kad ta bendradarbiavimo, tiek bendradarbiavimo principai tarp ES ir NATO bus išlaikyti. Turkija yra labai svarbi valstybė gan sudėtingoje geografinėje padėtyje ir mes aišku suprantame, kad dėl tos geografinės padėties tenka mums papildomų atsakomybių. Uh, Turkija šiame geografinėme regione suvaidina labai svarbų e, tarpkultūrinio dialogo vaidmenį. Juk esame pats į, rytų, į rytus labiausiai nutolęs vakarų pasaulio taškas ir vakarietiškiausias rytų pasaulio taškas. Su didelė musulmonų bendruomenė Turkija taip pat yra ir tam tikras įkvėpimo šaltinis daugeliui tautų ir regionų. Mes turime bendrasias vertybės ir es pasisakome prieš susiskaldimą, polarizaciją. Pasaulyje yra 1,5 milijardai musulmonų ir jie stebi Turkijos dėrybas su ES dėl narystės. Ir kai buvo numatyta ketvirtaisiais metais gruodžio 17 dieną dėrybų pradžios data čia Briuselėje 430 žiniasklaidos atstovų buvo akredituoti į tą viršūnių susitikimą. Daugiau kaip 300 tų žurnalistų buvo iš um, musulmoniškų valstybių. Tai reiškia, kad tas procesas yra labai atidžiai stebimas. Ir Turkija supranta, kad vaidmuo tenka nemenkas. Toks vaidmuo, kurio tikslas sukurti geresnį dialogą ir kultūrinius mainus musulmonų skaičius ES valstybėse narėse siekia 25 milijonus. Turkija supranta, kad jūsų piliečiams, musulmonams, tiems žmonėms, kurie yra gimę čia, Europoje, įvairiose ES valstybėse narėse, kurie yra jūsų rinkėjai, vartotojai, mokesčių mokėtojai, irgi turi susilaukti tinkamo signalo. Jeigu bandysime Europos gatvėse iš naujo pastatyti Berlyno sieną ir suskaldyti ar bandyti skaldyti visuomenę ES valstybėse narėse, aš manau, kad tai bus mums nenaudinga. Turkijos ekonomika taip pat yra labai svarbus veiksnys. Šiandien Turkija yra šeštoji pagal dydį ekonominė valstybė Europoje, penkioliktoji pagal, pagal dydį pasaulyje. Esame didžiojo dvidešimtuko nari, norime padėti keisti pasaulio ekonomiką. Mūsų darbo jėga pagal, ketvirtoji pagal dydį. Vidutinis amžius 28 metai. Taigi tai yra labai svarbus, reikšmingi ekonominiai rodikliai, rodantis, kad Turkija gali prisidėti mm, įnešti savo indėlį į Europą per ilgesnę perspektyvą. Dėl er, energijos iš, išteklių mes irgi esame tikrai labai svarbus mazgas rytuose. 70 procentų išteklių regione randama mūsų valstybėje. Taip pat e, yra pasirašytas Nabuko susitarimas ir Turkija nori būti energijos sprendimo dalimi, padėti Europai išspręsti vieną sudėtingesnių sunkumų krizių dėl energijos saugumo, energetinio saugumo. Taip pat remiame ir kitus projektus, kaip kad pavyzdžiui jungties sukūrimas tarp Turkijos, Graikijos ir Italijos taip pat žal, žalios naftos gabenimas per Juodąją jūrą ir Viduržėmio jūrą ir į tolesnius pasaulio kraštus ir regionus, taigi šioje srityje Turkija irgi suvaidins svarbu vaidmenį. Vienas Europai tenkančių sunkių uždavinių kova su nelegalia imigracija ir aš mielai šiandien jums pasakysiu, kad neseniai mes kartu su komisija paskelbėme, kad iš naujo pradėsime dėrybas dėl admisijos sutarties jeigu susitarimas bus pagristas pasidalymų našta, nes mes suprantame, kad problema yra bendra, dėl to reikalingas bendras problemos sprendimas. Žinoma, turime būti padrasinti, paremti komisijos ir valstybių narių, kadangi kai ES pasirašo susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, mes irgi norime būti įtraukti ir norime tokių pačių susitarimų su Afganistanu, Pakistanu, Gruzija ir kitomis šalimis. Tačiau dabar bent jau mes geriau suvokiame situaciją. Per pasarusius 15 metų mes sulaikėme 800 tūkstančių žmonių Turkijos žemėje, atvykstančių iš trečiųjų valstybių. Praeitais metais mes sulaikėme 65 tūkstančių žmonių. Suvokėme, kad sustiprintas bendradarbiavimas tarp ES ir Turkijo, Turkijos leistų dvigubai ar trigubai padidinti tuos skaičius. Taigi mes laukiame tolesnių dėrybų E, kurias pradėjome su komisaru Baro. Vakar lankiausi Stokholme, susitikau su komisaru, būs, būs, būsimąją komisarę Cecilija Malstrom. Ir mes tikimės, kad ta bendroji e, problema negali būti palikta tik tai Graikijai, Turkijai, bet ir kitos ES valstybės narės turi visiems mums padėti kovoti su nelegale imigracija. Taip pat užtikrinti, kad tie žmonės, kurie na, jautė būtinybę atvažiuoti į Turkiją, kad jie būtų sugražinti į savo gimtąją šalį humaniškomis priemonėmis. Ir toliau būsime stipriausių jūsų sąjungininkų, kovojant su tarptautiniu terorizmu. Tarptautinis terorizmas yra ta problema, kurią visi puikiai žinome. Buvome PKK terorizmo, PKK, PKK terorizmo e, aukomis, praradome daug gyvybių Ir PKK yra tai, kas Alkaida yra daugeliu vakarų pasaulio šalių. Ir mes suprantame, kad norint sus, sus, išspręsti tą problemą, reikalinga bendra platforma kovai su terorizmu. Kovojant, kovodami su terorizmu turime pagalvoti ir apie kultūrinės įvairių etinių grupių teisės. Dėl to aš tikrai labai džiaugiuosi, būdamas vyriausybėje Turkijoje, kuri pradėjo šią demokratinę iniciatyvą. Suprantame, kad tam tikros grupės Turkijoje susiduria su sunkumais dėl savo demokratinių teisų įgyvendinimo. Ir dėja, tai nėra viena etinė grupė, jų yra daug. Ne vien tik tai kurdai, ne vien tik tai armenai, graikų ortodoksai, ne vien tik tai siriečiai, ne vien tik tai moterys, darbininkai ir taip toliau. Daug yra grupių, įvairių žmonių grupių, kurios su, susidurdavo su demokratinių teisų problemomis anksčiau ir dabar labai didžiuojosi, kad mano valstybėje premjerai, aš nesididžiuoju, kad premjerai buvo nušalinti. Ir Kafka Dostojevskis buvo kaltinami propaguojantis komunizmą. Tačiau mano premjeras buvo areštuotas dėl to, kad pacitavo eilėraštį, būdamas meru. Taigi mūsų tolerancija kankinimams, neteisingam, nesažiningam elgesiu yra nulinė. Neegzistuojanti ir mes norime, kad demokratinės teisės sustiprėtų visiems piliečiams be jokios diskriminacijos pagal jų etniškumą, politinius įsitikinimus, religiją ar dar kokius kitus veiksnius. Mes manome, kad visi Turkijos piliečiai turi gyventi turėdami, ko galima, aukštesnės demokratinės teisės. Ir mes žadam, pažadame savo piliečiams sustiprinti jų demokratinės teisės. Tačiau, norint sėkmingai tą padaryti, mums reikia jūsų paramos mūsų kovoje prieš terorizmą. kad mes savo valstybėje turėtumėme konsensusą dėl demokratinių teisų stiprinimo. Aišku, Turkija ir toliau bus labai svarbi partnerė, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, priekyba narkotikais ir žmonėmis, Na, o kalbant apie mūsų ryštą toliau tęsti stojimo dėrybas, šiais metais mes pradėjome labai ryštingai šias dėrybas. Pirmiausia, mes parengėme sausio pirmąją dieną nacionalinę programą, kurioje kalbam apie tai, kas ketinama padaryti per atinančius ketverius metus. Tai yra 400 puslapių dokumentas, kuris anglų kalba gali būti surastas internetu. Ir sausio 8 dieną pirmąjį kartą per 50 ties metų Turkijos istoriją, būtent praėjus 50 metų, kai mes padavėme pirmą paraišką prie prisijungimo prie ekonominės zonos, ministras, ats, ministras atsakingas už Europos reikalus buvo paskirtas vyriausiųjų galiotinių. Sausio 16 dieną premjeras atvyko į Briuselį. Jį sutiko ir pirmininkas Barosas. Vasario mėnesį pagrindinės opozicinės partnerės lyderis, lyderis ir uh, Respublikos e, prezidentas pirmą kartą 50 metų santykių istorijoje buvo priimti Baroso. Ir tokioje valstybėje, kur žmonės bijo pripažinti, kad jie buvo kurdai prieš dešimt metų, dabar turime kurdų televizijos kanalą, kuris transliuojamas 24 valandas per parą nuo sausio mėnesio. Taip pat Turkijos parlamente yra įsteigtas lyčių lygybės komitetas. Mes daugiau kaip 500 milijonų eurų uh, skiriame tam, kad kurdų piliečių gyvenimo sąlygos pagerėtų. Taip pat pakeitėme atitinkamus įstatymus ir įtei, sumažiname muitų, e, muitinės įstatymą, sumažiname mokesčius, pakeitėme baudžiamą į kodeksą tam, kad kar, kariškiai būtų e, baudžiami civiliniuose teismuose. Parengėme labai aiškę ir išsame teismų reformos strategiją su komisijos rekomendacijomis taip pat rengėme naują strategiją kovai su korupcija. Mes pakeitėme reglamentus, teisės aktus dėl aplinkosaugos, kad būtų galima pradėti dėrėtis dėl aplinkosaugos gruodžio 31 dieną. Pakeičia, pakeitėme mokesčių įstatymus tam, kad būtų galima pradėti dėrėtis dėl mokesčių skyrio, skyriaus, dar pirmininkaujant Čekijai. Taip pat, gegužės pirmąją paskelbėme nacionalinę darbininkų šventę. Ir labai garsiam Turkijos poetui, kuris neteko Turkijos pilietybės prieš 40 metų dėl e, komunistinių ideologijų, suteikėme pilietybę Aišku, ne viską dar padarėme, ne visas problemas išsprendėme ir neįvykdėme galutinai politinės darbo tvarkės, tačiau einame teisinga linkme, daug kas pasikeitė, tapome demokratiškesniais, skaidresniais ir turime teisę gyventi pagal tokius pačius standartus kaip ir jūsų valstybės. Ir aš manau, kad tai naudinga abiems pusėms. Toliau įgyvendinami reformas mes rodome, kad mūsų valstybė tampa demokratiškesnė, skaidresnė, labiau klestinti šio laikiškesnė, tačiau Europa taip pat gali suprasti, kad dirba su stipresniu partneriu, su kuriuo galima, kuriuo galima pasikliauti tokioje labai svarbioje geografinėje vietovėje. Turime žengti kitus žingsnius demokratinės iniciatyvos rėmose, apie kurią jums kalbėjau. Ketiname įsteigti universitetuose kurdų kalbos fakultetus, taip pat kuriame komisiją kovai su diskriminacija, steigėme žmog, nepriklausomą žmogaus teisų instituciją, taip pat mechanizmą kovoti su nebaudžiamumu, sugražiname miestams ir miesteliams pirminius jų pavadinimus, panaikiname reikalavimą naudoti tik tai turkų kalbą rinkiminėse kampanijose. Pluralistinė liberali konstitucija reikalinga ir reik, tašne, mūsų konstitucija turi būti liberalizuota. Ir mes ketiname parlamente užtikrinti konsensusą su opozicijos partijomis tam, kad taptumėme demokratiškesniais, skaidreisniais ir kad mūsų konstitucija būtų demokratiškesnė ir skaidresnė. Svarbu, kad mūsų žmonės mus remtų šiuose veiksmuose. Turkijos žmonės džiaugiasi valstybės demokra demokratėjimu, džiaugiasi ekonominių klėstėjimų, ES, e, e, BSO skaičiais. Turkija bus trečioji pagal plėtrą ekonominė valstybė po Indijos ir Kinijos. Ir kai 2002 metais e, mes pradėjome dirbti valdžioje, pajamos vienam gyventojui siekia 300 dolerių, dabar 1100 dolerių. 9 tūkstančius kilometrų naujų kelių nutiesėme per pastarosius metus. Taip pat mokyklos, kurios teikia švietimą vaikams, irgi yra mūsų valdžios darbo rezultatas. Taip pat ir ligoninės, ligoninių statymas. Tai reiškia, kad Turkija tampa geresnė valstybė, geresnė valstybė auginti vaikus ir jums atvykti, jūsų vaikams atvykti į šią šalį. Stojimo dėrybos mums yra labai svarbios. Dėkoju, kad išklausėte ir įsivaizduoju, kad turėsite daug klausimų ir norėčiau palikti laiko tiems klausimams užduoti. Aš norėčiau, kuo galima daugiau iš jūsų sužinoti šiandieną ir kažką nusivežti ir į namus iš šiandienos susitikimo. Caro Ministro, ho ascoltato con davvero grande interesse il suo intervento. Gerbiamas ponė ministrė, su didžiausiu susidomėjimu klausiausi jūsų pranešimo, kuris buvo tikrai labai aiškus. Aš e, tikiuosi, kad kolegos tikrai norės jūsų paklausti, bet iš karto turiu supažinti visus su žaidimo taisyklėmis. Pranešėja Rija Omen Ruiten pradės O tada dar yra 18 žmonių kalbėtojų sąraše. Tačiau mus spaudžia laikas. 16.30 ministras turi palikti šią posėdžių salę. Taigi noriu visų paprašyti kalbėti kuo trumpiau ir aiškiau, kad visi galėtų atėjus laikui paklausti. Taigi um, dvi minutės vienam kalbėtojui, o dabar žodis pranešėjai poniai Omenroitin. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti, kad labai suprantu, kodėl ponas ministras Bagiš e, taip diplomatiškai supažindino mūsų situaciją Turkijoje. Mes daug kalbėjome apie Turkiją. Kolega Brok tikriausia prates mano mintis dėl ES, NATO ir, komis, ir Turkijos bendradarbiavimo. Komisija taip pat pare, pat, pateikė savo pareiškimą šią temą. Dėl Turkijos ir kaiminių valstybių santykių pradėsiu nuo Armenijos. Aš jau anksčiau esu sakiusi, kad svarbiausias dalykas suvokti istoriją ir istorinius santykius tarp Armenijos ir Turkijos. Pirmasis mano klausimas. Jūs, kaip didžiausias parlamento frakcijos atstovas, kokiu žingsniu imtumėtės stengdamasis, kad jūsų parlamente būtų pasirašyti protokolai? Antrasis klausimas santykiai su kita kaiminė valstybė Kipru. Vakar sulaukėme vizito iš šios šalies ir jūs kalbėjote apie susitaikymo dialogą. Jūs labai teigiamai vertinate visą situaciją, tačiau teigiamai vertinti galima, tačiau e, būtų gerai, kad teigiami pokyčiai būtų matomi ir realybėje. Aš čia kalbu ir apie Ankaros protokolo reikalavimus. Manau, kad e, pačios valstybės turi pastebėti, kad realiai gyvenimas keičiasi. Trečiasis dalykas Kopenhagos kriterijai. Savo pranešime taip pat kalbu apie juos. Mane tikrai nustebino, kaip jūs tengiatės kurti naują valstybę. daug kalbama apie alevitų, atsiprašau, levitų mažumą, tačiau nemusulmoniškosios e, religinės mažumos taip pat norėtų, kad jų atžvilgių taikoma politika keistusi. Daug kalbama apie priemonės, tačiau kaip praktiškai šios, šios priemonės įgyvendinamos. Kitas klausimas susijęs su moterų diskriminavimu. Aš žinau, kad ponia Gül, ponia Erdogan ir kitos žymios moterys kovoja stengdamosios, kad visuomenės mentalitetas keistusi į teigiamą pusę. Teisės aktai keičiami į gerąją pusę, tačiau kokiu priemoniu jūs ketinate imtis, kad teisės aktai būtų įgyvendinami? Jūs galite labai daug kalbėti, tačiau susitelkite ties tuo, kas jau yra įtvirtinta įstatymuose, bet kas nėra įgyvendinta. Ačiū. Kolegė Fliotra. Merci. Dvi minutės. Merci, monsieur Bagiš, pour votre disponibilité. Ačiū, ponia Bagiš už tai, kad atvykote į užsienio reikalų komitetą. Taip pat teigiamai nusiteikęs jūs e, kalbėjote ir bendrame parlamentų posėdėje, o šiandien Mes e, daug svarstame apie naujausius demokratinius pokyčius Turkijoje. Esu įsitikinusi, kad mes, europiečiai, turime paremti turkų iniciatyvą. Aš tikiuosi, kad jums nepritruks drąsos. Noriu pateikti tris klausimus susijusius su plėtra ir su atskirais darybiniais skyriais. Ekonominė laisvė, tai, kad šis skyrius vis dar neuždarytas, reiškia, kad profsąjungos iki šiol neturi e, visiškos raiškos laisvės, nėra streikavimo laisvės yra daromas e, spaudimas. Vyriausioji galiotinė Europos aukšti atstovai pabrėžė, kad Turkija susiduria su problemomis e, pasienio zonose. Kokių žingsnių imsitės, kad readmisijos susitarimas būtų kuo greičiau pasirašytas? Reikėtų inicijuoti ir alikį seminarą. Ačiū, kolega Brok. Pone pirmininkė, ačiū labai, kad suteikėte man žodį. Labai svarbu kad naujai išrinktame parlamente šį pranešimą ruošė labai patyrusi parlamento narė. Taip pat mes pasitelkėme ir Šveicarijos politikų patirtį. Mano klausimas susijęs su saugumo politika. Ponas ministras teisingai pristatė situaciją Irane, kokį vaidmenį Erdoganas Irano ir ES santykiuose suvaidins, yra dar neaišku. Turime kalbėti, ar um, brandolinės medžiagos eksportas kažkokiu būdu galėtų pasitarnauti ir pačiai Turkijai. Aš žinau, kad daug kas čia yra susiję, daug kas susiję su Ankaros protokolo reikalavimais. Tačiau gal formuojant saugumo politiką vis dėlto yra taip, kad užmerkiamos akis ir kai kurių dalykų nematoma. Tačiau Negalima pražiūrėti tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, ES ir NATO bendradarbiavimas. Šis bendradarbiavimas nėra toks sklandus, kaip jo norėtųsi, nors finansavimas skiriamas pakankamas. Ar Turkija ateityje ketina tapti aktyvesnė Turkijos ir NATO santykiuose? Ačiū, Brok, ponas Avitas. Ačiū labai. Jūsų reputacija kaip vyriausiojo darybininko yra labai vertinama ir gera. Jūs dirbote užsienio reikalų sekretorijate ir noriu užduoti klausimą apie 400 puslapių dokumentą, apie kurį jūs minėjote. Svarstydamas apie ateitį, turėdamas omenyje pažangos ataskaitą, noriu paklausti, kokiu konkrečių reformų ketinate imtis per ateinančius 12 mėnesių. Kitas klausimas susijęs su konstitucinė reforma. Jūsų partija um, vaidina tam tikrą vaidmenį, opozicinės partijos turi kitą nuomonę, kaip jūs ketinate susitarti ir kokią konstitucinę reformą numatote. Trečias klausimas. Kaip ponia Omen Reuten kalbėjo, reikalingas ne tik kalbėjimas, tačiau ir įgyvendinimas. Kaip jūs ketinate uh, va, koordinuoti teismų reformą. Ką manote apie aukščiausiųjų teisėjų įtraukti į Europoje vykstančius mokymus, europinį teisėjų bendradarbiavimą? Gal galėtumėte taip pat paaiškinti, kokiais faktoriais remiantis jūs darote pažangą? Aš e, suprantu, kad pažanga daroma visose srityse, kas jūs varo į priekį. Grazie, kolega Lamsdorf. Ačiū, kolega Lamsdorfas. Mich e, etwas kurz fassen, Richard Howard kalbėsiu trumpai. Havitas kalbėjo apie konstitucinę reformą. Nuo 2004 metų mes girdime, kad konstitucinė reforma vyksta, tačiau kaip jūs įsivaizduojate, kada įvyks lūžis toje reformoje? Dar porą klausimų. Kalbėjote apie Europos saugumo ir gynybos politiką ir santykių su NATO. Mano klausimas labai paprastas. Ar EUPOL e, policijos mokymo misija Afganistane turi prieigą prie ISAF žvalgybinių duomenų. Taip ar ne? Mes galime daug kalbėti apie ES ir NATO bendradarbiavimą Briuselį, apie Ankaros ir NATO bendradarbiavimą. Tačiau man įdomu sužinoti, kaip realiai tas bendradarbiavimas atrodo. Jei susidurime su klausimais, kurie tiesiogiai liečia ES pareigūnus, reikia kalbėti apie konkrečią informaciją. Taigi įdomu sužinoti, ar e, EUPOL misiją vykdydami jūs turite prieigą prie mano minėtos informacijos. Sutinku, kad Turkija daro pažangą, tačiau vis dėlto Turkijos piliečiai labai atsilieka. Jūsų BVP uh, E, vienam gyventojui yra 12 tūkstančių e, JAV dolerių. Tai yra labai nedaug. Tiesa, Turkija yra labai didelė. E, Turkijoje gyvena tiek žmonių, kiek galbūt paskutinio plėtros etapo šalyse Europos Sąjungoje. Kita vertus, manau, kad Europa nepasiruošusi priimti visas valstybės nereikalaudama iš jų mainais ko nors. Orden. Kolega Van Orden. Um. Ačiū pirmininkė. Ministrė, labai džiaugiuosi Jūs matydamas čia. Daugelis iš mūsų labai vertiname uh, Suprantame, jog Turkija yra NATO alijanso narė ir todėl yra labai svarbi, energetikos sektoriai labai svarbi, tai yra didžia dalimi musulmoniška valstybė, geopolitinis strateginis vaidmuo labai svarbus. Aišku, kad norime matyti pažangos ir daug mūsų piliečių yra susi, susirūpinę dėl migracijos. Pone Flotra apie tai užsiminė. Aš noriu užduoti ministrė Jums konkretų klausimą dėl Kipro. Suprantu, kad viena vertus Kipro klausimas nėra siejamas su Turkijos narystė, tačiau kita vertus manoma, kad tai yra kliūtis pažangai link narystiai. Kaip Jūs manote, ką būtų galima padaryti, kad būtų rastas sprendimas e, dėl Kipro. Visi vis bado pirštais į Turkiją, tačiau jūsų manimu, ką kiti galėtų padaryti tuo klausimu ir iš Turkijos požiūrio taško? Ar yra kokių pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kurių galėtumėte jūs imtis? Pavyzdžiui, aš galvočiau apie karinių pajėgų mažinimą š, š, salos šiaurėje. Tai gal būtų palankus kontekstas dėryboms, kad iš tikrųjų būtų galima galvoti apie pozityvų rezultatą. Kitas klausimas. Afganistanas buvo minėtas. Uh, Aš manau, turiu pasakyti, kad kolegos Graf Lamsdorf klausimas buvo um, gan sudėtingas. EUPOL nėra susijęs su žvalgybinė informacija, turėtų apmokyti policininkus, bet tikrai nesugeba to daryti, o tai yra, sakykime, kitas klausimas. Tačiau dėl Afganistano. Uh, pajėgų stiprinimas. Ar Turkija yra pasirengusi siūsti e, daugiau pajėgų, kad sustiprintų į SAF e, pastangas ten, ypač e, kai kalbame apie to pajėgų panaudojimą ten? Ir Adži Georgijo dar pirmoje klausimų grupėje. Vis tą klausimą ačiū. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής. Να σας πω ότι εμείς στην Κύπρο έχουμε ιδιαίτερους λόγους να παρακολουθήσουμε. Ministre, norėčiau Jums pasakyti, kad mes Kipre dėl tą ypatingų sumetimų sekame jūsų šalies kelią link pažangos, link narystės. Ir tikrai negalime ignoruoti tokių dalykų, kad vis tik tai reikia dar vieno sprendimo, reikia nueiti dar tą vieną kelią ir jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu. Kipras ir mm, aš mm, asmeniškai labai norėtumėm kad tikrai tas jūsų optimizmas dėl Kipro išsipildytų. Mes galvojame, kad tas optimizmas pasiteisins tik, to, tik tuo met, jeigu Turkija realiai prisidės prie sprendimo paieškos. Jūs dažnai sakote, kad kokį sprendimą priims Turkijos valdžia, tokį jūs jį ir paremsite. Tai čia jūs tarsi pasitraukėt nuo to žaidimo, išeinat iš jo, tačiau tai netiesa, ne taip nėra, turint omenyje ypač jūsų buvimą e, saloje. Štai Stoholme tik e, buvo paskelbta e, pranešimas dėl pusiausvyros saloje. Mes norime, kad būtų taika ant tos žemės tai būtų svajonė, kuri išspręstų Kipro problemą. Iš tikrųjų, Man atrodo, kad bendrai Turkijos pozicija yra gan pozityvi, tačiau vis tik tai kaip yra yra, kaip vis tik tai yra su tuo salos okupaciniu statusu. karinių pajėgų buvimas mm, saloje tikrai labai smarkiai rezonuoja taikos siekiams ir Ankaros protokolui. Ir tikrai tai gali labai įtakoti šios Turkijos galimybės stoti Europos Sąjungą. Pravysti. Ministrė, jums dešimt minučių atsakyti yra numatyta, bet tikrai labai raginčiau jūsų ir neviršyti tų dešimties minučių, nes po to kolegoms neliks laiko užduoti klausimams toliau. Noriu padėkoti visiems už konstruktyvę kritiką, už klausimus ir komentarus. Noriu pasistengti atsakyti į jūsų klausimus dabar. Dėl protokolų, kuriuos pasirašėme su Armenija. Jeigu kažkas prieš penkerius metus būtų man pasakęs, kad Turkijos užsienio reikalų ministras e, pasirašys protokolą su Armenijos užsienio reikalų ministru, aš tikrai nebūčiau to patikėjęs. Tačiau tai įvyko. Tai rodo, kad Turkija tikrai nori kurti taiką. Kai mes pasakėme, kad su kaiminėmis neturi būti problemų, daug valstybių prieš keliarius metus netikėjo, kad mes to pasieksime. Tačiau dabar mes išplėtojame savo užsienio priekybą 300 procentų, o su kaiminėmis daugiau kaip 450 procentų. Ir tai aiškiai rodo Turkijos ryštą stiprinti santykius su visomis kaiminėmis Ir tai duoda rezultatų. Prieš prieš dešimt metų būtų kas pasakęs, kad ateis toks laikas, kuomet Graikijos ministras pirmininkas a, bus Turkijos ministro pirmininko dukros vestuvių liudininkas, aš nebūčiau tuo patikėjęs, tačiau net ir tai įvyko. Karamelis, ministras pirmininkas, <laughs> buvo mūsų ministro pirmininko dukros vestuvėse. Štai kaip uh, nu, kaip pasikeitė santykiai. Mes e, pasirašėme sutarimus dėl dvigubo apmokesnimo išvengimo. Dabar nacionalinis Graikijos bankas, kurio vienas iš akcininkų yra e, Graikijos bažnyčia, turi bankų Turkijoje ir investuoja milijardus dolerių ar eurų į Turkijos finansinę sistemą. Taigi, viskas keičiasi. Vienintelis pastovus dalykas tarptautiniai santykiai ir tai pasikeitė. Uh, Prieš dešimt metų mes turėjome pasmerkti, kad 3000 e, karių mūsų yra dislokuoti prie sienos su Sirija, kadangi e, jie gynė PKK teritoriją. Tačiau šiandien ta pati valstybė Sirija, kuomet jis sulaiko PKK ter teroristus, jie perdoda jos e, Turkijos teisingumo sistemai, atitinkamam persekiojimui. Taip pat yra numatytos ir vizų, vizų sankcijos. Mūsų priekyba su Sirija išaugo nuo nuo 300 milijonų iki, um, iki iki 2 milijardų. Ir santykiai su Armenija tikrai turi didžiulį potencialą. Ir jos klausimas buvo labai taiklus. Mes ketiname gerinti santykius su visomis kaiminėmis, taip pat ir su Armenija. Tačiau reikia nepamiršti, kodėl Turkija uždarė, bu, uždarė sieną su Armenija. Nors tuo metu buvo viena iš pirmųjų valstybių, kurio, kuri pripažino Armenijos nepriklausomybę griuvus TSRS. Kodėl? Todėl, kad buvo mm, Karabacho invazija. Mes turėjome solidarizuoti su kaiminėmis, su mūsų kaimynais bičiuliais Azerbaidžiane. Taigi dabar mes turim pasikliauti Minsko grupe, mūsų bičiuliais iš Rusijos ir JAV, kad jie surastų galimybę užsitikrinti proveržį dėrybose dėl Kalnų Karabaho. Esu tikras, kad jeigu Paryžius, Maskva ir Vašingtonas dirbs iš vien, tai tikrai jie sugebės rasti sprendimą dėl Kalnų Karabaho. Ir tuomet mums bus daug lengviau užsitikrinti e, protokolo ratifikavimą Turkijos parlamente. Ir aišku, kad tuomet ir Armenijos e, parlamentui visiškai bus kitoks klimatas, daug palankesnis, kad būtų ratifikuotas protokolas. Dabar abi šalis labai nenori to daryti, laukia kažko. Tai mes laukiame, kad um, Obama, Sarkozy ir Medvedevas parodytų lyderių poziciją ir motivuotų Alievą ir Sarkisen kad jie užtikrintų dėrybose lemiamą provežį. Dabar dėl Kipro. Šis klausimas buvo keltas ne vieno komiteto nario, todėl aš pasistengsiu dabar visiems atsakyti bendrai dėl Kipro. Buvo iškelta ta tokia tam tikro žesto mintis. Nuo 2002 metų tai yra iš, iš tikrųjų įvairių žestų serija, kuomet Kofiananas davose susitiko su mūsų ministru pirmininku, buvo pirmosios dėrybos ir aš ten dalyvavau ir jis pasakė, ministrė pirmininkė, tris kartus bandžiau, man nepavyko, nebenorėjau, kad ir ketvirtą kartą žlugtų dėrybos. Ir tuomet mūsų ministras pirmininkas pažadėjo, aš pažadu jums, generalinis sekretoriau, kad mes uh, Žengsime į priekį, palyginti su Kipro graikais, e, tam, kad jūsų pastangos apsivainikuotų sėkme. Ir e, dėrybose rengiantis Burgenstok susitikimui mes galvojame, kaip parengti tą Anno planą ir Turkija pasiūlė uh, įvairių variantų, kaip e, dėl tų klausimų, ką, kur mes negalime susitarti. Tai Turkija sako, palikime tuščias vietas tose vietose, kur negalim susitarti generaliniam sekretoriu ir tada tiesiog Burgens tokia dėrybų metu bus viskas įrašyta. Ir tuomet per tą vadovų sutikimą mes dirbome tikrai labai intensyviai, kad būtų pasiektas sprendimas. Patikėkit, Anno planas nebuvo tobulas ir mums, tačiau tai buvo teisingas, subalansuotas planas. Mes irgi daug ko turėjome atsisakyti. Jeigu Ano planas būtų buvęs patvirtintas, tai turkų pajėgų skaičius te būtų 650 saloje. Tik 650 karių būtų likę saloje penkeriems metams. O po penktų metų būtų buvęs surinktas referendumas, Po penkerių metų būtų buvęs surinktas referendumas ir graikų pajėgų skaičius būtų sumažėjęs iki 900. Jeigu visos kitos valstybės, kurios turi pajėgų saloje Graikija, Junktinė karalystė, būtų pasirengusios patraukti savo pajėgas, mes būtumėm pasirengę svarstyti šią mintį. Gerai, Būtent todėl mes ir turime remti. Štai matote, kai eina kalba apie jūsų pajėgas, tai jau suverenus klausimas, bet kai kalbame apie mano pajėgas, tai jūs norite žestų iš mūsų, tai visi darykime tos žestus. Visi parodykim kažką tai. Todėl um, prezident Lat ir prezident Aristofijas turi būti raginami susitarti. Anno planas tikrai buvo sudėtingas ir tikrai Prezidentas Papadopoulos ir e, pirmininkas Karamanlis siūlė atidėti dėrybas, bet e, mūsų prezidentas pasakė, aš pažadėjau generaliniam sekretoriui Ananui ir mes turime spręsti tą klausimą ir buvo parengtas Anno planas. Kai buvo vykdoma kampanija dėl šio plano, Erdoganas e, buvo lyderis, kuris viešai rėmė šį planą. Nežiūrint iš Turkijos pusės prezidento pasipriešinimo ir iš Graikijos pusės prezidento pasipriešinimo. 68 procentai iš Turkijos balsavo už, tuo tarpu iš Graikų Kiprė balsavo 76 prieš. Jie pasakė, ne ES raginimams, jie pasakė ne Junktinių tautų saugumo tarybos raginimams, jie pasakė, mes nenorime gyventi su turkais Kipro saloje, bet mes pasakėme, na gerai. To nepavyko prastumti. Ką galime dabar dar padaryti? 2004 valandžio 26 dieną Junktinių tautų taryba priėmė vieningą sprendimą tam, kad galėtumėm įgyveninti Ankaros protokolą, mes tik tai dabar tikimės, kad ES įgyvendintų savo sprendimus. ES tuomet nusprendė panaikinti Šiaurės Kipro izolaciją. Nei mano valstybė, nei kitos jūsų valstybės nepripažįsta Taivanio, bet prekiauja su juo. Tai kodėl reikėtų kažkaip kitaip elgtis su Kipro turkais? Ir kodėl reikėtų juos izoliuoti? Būtent dabar, šiuo metu, kaip mes kalbame tarpusavį iš 27 ES valstybių narių, tik tai viena palaiko a, tiesioginius priekybos ryšius su Šiaurės Kipru. Reikia palikti ją ramybėje. Ir vienintelė ta valstybė tai yra būtent pietų Kipras. Piliečiai šios valstybės piliečiai gali ir vykti į Šiaurės Kiprą ir gali priekiauti, tačiau jie nori, kad visų kitų ES valstybių piliečiai negalėtų šitą daryti. Tai neteisinga. Būtent todėl mes remiame dėrybų mintį. Dabar dėl priekybos. Mes norime proveržio ir čia dialoge tarp verslininkų ir darbuotojų. Vakar Stoholme buvau jungtinėme konsultacinėme komitete, kur buvo abiejų pusių atstovai ir dar kartą, mm, aišku, kalbėjome apie tai, tam, kad šis skyrius būtų atidarytas, aišku, mm, kad darbo teisės standartai turi atitikti TDO standartus. E, tačiau tam turi susėsti darbuotojų atstovai ir darbdaviai kartu ir mes tikimės, kad naujas dėrybų raundas tikrai kažko gero duos, kad būtų galima atidaryti šį skyrių. Halkiai uždarytas ne dėl mano vyriausybės sprendimo, dėl teismo nutarimo. Mes dabar analizuojame teisinį statusą. mes turime visų pirma išsiaiškinti, ar reikia pakeisti įstatymą, ar reikia pakeisti konstituciją, ar užtenka pakeisti tik tai um, po įstatyminius aktus. Tai yra techniniai dalykai, mes juos dabar sprendžiame. Ši demokratinė iniciatyva spręs ne vien tik tai kurdų klausimą, bet taip pat ir krikščionių klausimus, tai yra nemusulmoniškų mažumų um, klausimus Turkijoje bendrai mes bandome išspręsti tas problemas. Stoholme vakar susitikau su Asirų bendruomenės atstovai, jie, atstovais, jie taip pat kelia įvairių klausimų, kuriuos reikia spręsti, mes su jais irgi dirbame. Dabar dėl mūsų vaidmens e, Irano klausimą. Tik tai a, e, Turkijos ir Irano siena, vienintelė a, e, iš kitų pasaulyje sienų a, su, su šia valstybė nepasikeitė nuo 69 metų nuo 1639 metų, nei per centimetrą. Ir mes toliau dirbsime su jais, ieškosime sprendimų. Jeigu Iranas turėtų brandolinį ginklą, patikėkit manim, mes pergyventumėm labiau nei jūs. Tačiau, kai nekalba apie o, bendravimą su bičiuliais Irane. Čia jau reikia visai kitokių bendravimo įgūdžių, nei jūs mm, vidurio Europoje turite. Galbūt rytų Europos požiūris būtų čia logiškesnis, kuomet bendrauji su Iranu. Aišku, jeigu nori gauti kažkokį tai sprendimą. Dabar dėl teisėjų dalyvavimo ES mokymo programuose jau turime daug ES mokymo programų ir tai, kad mūsų teismų padalinys tikrai ilgus mėnesius dėrėjosi su jūsų tarnybomis dėl visapusiško suderinto sprendimo. Tai yra labai svarbu. Dabar mes rengėme šio strateginio dokumento įgyvenimo veiksmų planą ir tai iš esmės pakeis visą situaciją kai eina kalba apie teisingumo įsivešpatavimą Turkijoje. Dėl konstitucinės reformos tikrai su jas jėjau daug vilčių. 2010 metais nebus jokių rinkimų Turkijoje ir tai yra metai, kuomet reikia prastuminėti visas reformas. Jūs politikai puikiai žinote, kad labai sunku reformas kokią siūlyti, kuomet laukia rinkimai. Tai kadangi šiais metais rinkimų nebus, mes labai tikimės, kad opozicinės partijos bendradarbiaus su mumis taip pat, kaip jos bendradarbiavo tarp 2002 ir 2005 metų tam, kad tikrai tikrai įgyventumėm tas reformas. Dabar dėl e SGP klausimų. Turkija nori tik tai to, kad su jie būtų elgiamasi sąžiningai. Mes esame NATO narė um, 50 metų, viena, antra pagal dydį narė ir mes turime tas pačias privilegijas kaip ir um, visos kitos NATO narės, taip pat ir SDP kontekste. Mes norime būti jūsų saugumo dalis, mes norime būti ne jūsų problemos, o jūsų sprendimo dalis visais aspektais. Dėl socioekonominio e, vystimosi. Aš minėjau, kad uh, vienam gyventojų tenkantis BVP išaugo nuo 3 tūkstančių iki 12 tūkstančių per kelius metus. Jeigu jūs turite daugiau tokių valstybių pavyzdžių, kur ekonomikos augimas būtų toks stiprus per septynius metus, um, parodykit man, man jas. Mes tikrai pasistengsime ir jas pasivyti pajamų pro, santykis, proporcija ir atotrukis tikrai mažėja. Ir užsienio investicijų atkeliaujančių į Turkiją 2000, iki 2003 metais buvo 1 milijardas eurų, dabar apie 20 milijardų per metus. Taigi 20 kartų išaugo tiesioginės užsienio investicijos. Tai rodo, kad Turkija tikrai mm, mažina atotrukį mm, socialinėje, ekonominėje sferose dėl daugiau pajėgų siuntimo į Afganistaną. Mes ir trečią kartą dalyvausime ISAF operacijose, bus didinamos pajėgos, tačiau po prezidento, po prezidento Obamos paskutinių pasisakymų, jeigu visos NATO narės nuspręs padidinti e, savo dalyvavimą Afganistano programuose, Turkija tikrai elgsis taip pat. Juk bet kokiu atveju mes visi esame iš vieno klubo ir mes visi turime uh, ginti tas vertybės, kurios mus vienyje. Tai yra demokratija, žmogaus teisės, žodžio laisvė. Todėl mes visi turime padėti Afganistaną. Afganistanas mums yra labai svarbi šalis. E, Draugės su savo ministru pirmininku lankiausi Afganistane ir man padarė didžiulį e, įspūdį, tiesiog šokiravo tas skurdas, sunkios sąlygos Afganistane. Mes vis tikrai, visi tikrai turime padėti Afganistanui išspręsti savo problemas. Tai gal aš čia ir sustosiu. Eh, Dabar kviečiu poną Salafranką. Matyt, prireiks mums šiek tiek daugiau laiko, negu kad pradžioje mums svečias pažadėjo, tam, kad būtų galima atsakyti kolegų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums, ministrė, kad atvykote čia, skiriate mums laiko, kad galėtumėte papasakoti apie jūsų valstybės pažangą. Pažanga iš tiesų didžiulė, kaip teisingai savo pranešime pažymi ponia Umen Reuten. Aš norėčiau užduoti provoka provokacinį klausimą jums, ponė ministrė. Visa ta pažanga konstitucijos pakeitimas, moterų teisė, žiniasklaidos laisvė, kitose srityse tos pažangos yra padaryta. Ir tarsi susidaro įspūdis, ypatingai klausantis žmonių kalbančių Europoje, iš europiečių pusės, pavyzdžiui, tarybos pirmininko arba naujosios vyriausiosios įgaliotinės, kuri kalbėjo šiandien mūsų komitete, 2009 metais dėja buvo uždarytas tik tai vienas dėrybinis skyrius. Na ir susidaro įspūdis, kad kas kart, kai Turkija peržengia per kliūtį, dar viena kliūtis jiems yra pastatoma kelyje. Čia kaip Sizifas, kuris buvo nu, nubaustas dievų ir turėjo tą akmenį stumti į kalną ir kai tik užstumdavo į viršų, jis būdavo nuridendamas ir tekdavo tą darbą daryti iš naujo. Taigi, tas požiūris, kuris, ponė ministrė, matyt, e, yra įprastas tam tikrose Europos rateliuose, rodo, kad jūsų vyriausybė turi labai ryštingai toliau dirbti dėrybų klausimų. Bet mane čia labiausiai domina visuomenės nuomonė, kaip žmonės Turkijoje vertina tą procesą, ar jiems jau nusibodo, kad tos dėrybos gan ilgai vyksta su ES, nes, kiek suprantu, entuzijazmas tikrai gan smarkiai sumažėjo. Ar galėtumėte patikinti, kad taip yra? Ir kaip tai paveikė tuos žmonės, kurie dalyvauja dėrybose? Ačiū, ponia Kopa. Ačiū. Negryšiu prie tų klausimų, kuriuos kėlė kolegos, bet aš tik tai pasakysiu, kad Ankaros protokole kalbama apie įsipareigojimus, kurių laikytis reikia. Ministras teigė, kad neturi problemų su kaiminėmis valstybėmis. Sutinku, kad atmosfera yra nebloga. Na ir tai, kad e, Kipro, kad e, Graikijos premjeras dalyvavo Erdogano dukters vestuvėse, aišku, yra puikus dalykas. Tačiau graik, Graikijos salose yra gazdinami gyventojai, taigi aš manau, kad reikia nuo žodžių pereiti prie veiksmų. Ir turiu labai konkretų klausimą dėl dėrybų, dėl redmisijos susitarimo tarp Turkijos ir ES. Naujausia informacija yra ta, kad Turkija nori pristabdyti, atidėti tų dėrybų pradžią. Ar galite patikinti, kad nėra ketinama atidėti dėrybų pradžios? ir taip pat dvišalis tos sutarties pritaikymas su Graikija. Žinote, kad Graikija 500 žmonių kasdien e, turi priimti, turkų turi priimti patenkančių į Graikiją. Ir kaip ta sutartis konkrečiai bus taikoma Graikijos atveju. Pone Janoku. Genoku. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministras atsakė į daug, daugybę klausimų, tačiau kalbant apie europinį Turkijos pašaukimą ir atsakomybę tokios valstybės kaip Kipras atžvilgiu, į tuos klausimus jis neatsakė, kas yra būdinga, tipiška. Ar Turkija tikrai toliau ketina žengti link Europos, jeigu neturi gerų santykių su kaiminėmis? Mes matėme, kas buvo su Kroatija ir Slovenija. Kroatijai reikėjo susitarti dėl įvairių dalykų su Slovenija tam, kad ji galėtų priartėti prie Europos. Taigi, kaip, Turkijo, kaip Turkijos politinė klasė vertina tą situaciją? Nes kalba eina apie tarptautinę teisę šiuo atveju. Ir Turkija panašu nesilaiko tos diplomatinės logikos, kuri vyrauja ES nuo pat jos įsteigimo pradžios. Norėčiau, kad ministras plačiau tos dalykus pakomentuotų. Ponas Kačinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti. Padėkoti, kad atvykote. Norėčiau pasveikinti, um, pasakius labai įtikinamą kalbą. Ir taip pat norėčiau pasveikinti už, už reakciją, jūsų reakciją, kai, e, kai vyko įvykiai gazoje. Reakcija jūsų premjero. Ir man įdomu, kodėl kiti premjerai nereagavo taip ryštingai kaip jūsų premjeras ir nepasmerkė tuometinių veiksmų. Tuo metu jūsų premjeras ir Turkijos valstybė įgavo labai daug prestižo šiame regione. Ir aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs dėl tų veiksmų. Jūs teigiate, kad Jums reikalinga mūsų parama, mūsų padrasinimas. Ir aš norėčiau Jūs padrasinti užbaigti dėrybas dėl redmisijos sutarties, nes tos valstybės, kurios dar nėra šalis kandidatės vakarų Balkanuose, jeigu tos šalis gali pasirašyti redmisijos sutartis ir Turkija tą gali padaryti. Turkija gali tikrai tą pasiekti jų pavyzdžių. Ir dabar klausydamasis jūsų, jūsų, jūsų kalbos, aš manau, kad remiantis tą kalbą mes galime įvertinti Turkijos gebėjimus priartėti prie ES. Ir man tiesiog įdomu, kodėl Euro... E, Turkija nenuveikia daugiau. Aš manau, kad tai, ji tikrai gali padaryti daugiau, gali dirbti greičiau. Ir dėl to norėčiau Jūs paraginti, tas protokolas, dėl kurio buvo susitarta, tam, kad pagerėtų santykiai su Armenija, turi būti patvirtinti jūsų parlamente, kuo galima greičiau. Turkija yra, yra demokratija ir tų protokolų patvirtinimas parlamente padidintų Turkijos patikimumą Europoje ir pasaulyje. Aš manau, kad tai yra vienas ryštingiausių, svarbiausių žingsnių, kuris labai prisidės e, prie Turkijos pažangos siekiant ES narystės. Ir dabar konkretus klausimas. Ar reikalingas, reikalingi papildomi europiniai fondai tam, kad E, būtų paskatinta plėtra jūsų šalies pietryčiuose, labiausiai atsilikusiame regione. Ir jūs taip pat teigiate, kad Europos santykiai su Teheranu nepakankami. Ar Turkija galėtų padėti užmėgsti tinkamą dialogą su Iranu tam, kad būtų stabdomas tolesnis e, ura, urano sodrinimas? Dėkoju, ponas Mikolaš. Mavronak Μικολάς. Šiandienos posėdėje jūsų pasisakymai manęs neįtikino, nes yra faktų, kurie prieštarauja jūsų žodžiams. Jūs teigiate, kad nėra problemų su kaiminėmis. Aš manau, kad bendra, bendras supratimas yra toks, kad visos kaiminės mano, kad problemų yra su Turkija. Dėl Kipro. Norėčiau štai ką pasakyti. Nuo 2006 metų Turkija siekė, įsipareigojo pripažinti Kipro demokratinę valstybę, įgyvendinti Ankaros protokolą ir toliau tęsti dėrybas. Tačiau dar nėra Turkija pripažinusi netgi Kipro Respublikos. Kodėl taip yra? Kodėl tas nebuvo padaryta. Ogi todėl, kad Turkija siekia Kipro konfederacijos, o ne federacijos. Na, o kalbant apie pasitikėjimo didinimo priemonės, galima aiškiai pasakyti, kad nuo 2006 metų Kipro turkai, turkų bendruomenė sumažėjo Tačiau padidėjo turkų, kurie pervažiavo gyventi į Šiaurės Kiprą. 400 tūkstančių turkų pergyveno, per, pervažiavo gyventi į Kiprą. Taip pat yra dar 40 tūkstančių Turkijos kareivių pasiruošusių pakovoti už juos. Taigi tokia yra realybė. Na ir Turkija, kur yra didžiulė valstybė su, su, su, didži, su didžiulėmis galiomis, kaip teisingai sakė ministras, tikrai galėtų, jeigu norėtų, įdėkti pasitikėjimo didinimo priemonės. Turkija tikrai gali parodyti visiškai kitokį veidą. Argi ne, ponė ministrė? Όταν είπαμε στον... Čiup, ponia, ponia Cavela. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas Brokas teigia, tiksliau aš ponui Brokui sakiau, kad jūs ir mes esame geri bičiuliai. Iki tol, kol jūs netapote ministru. Kai, kai, kai žmogus tampa ministru, tampa šiek tiek sudėtingiau. Tačiau aš jūs seniai pažįstu ir mes gan konstruktyviai dirbome uh, su jumis tam, kad e, surastumėme tą modus vivendi tarp šių dviejų valstybių. Turkijos studentai gauna stipendijas ir studijuoja Harvardo universitete Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir prieš keletą savaičių Jūs buvote pakviestas į Graikiją, į mūsų fondą, kad paaiškintumėte, kokia yra Turkijos pozicija Na ir aš norėčiau keletą dalykų pasakyti labai aiškiai. Sakėte, kad nėra problemų su kaiminėmis valstybėmis ir jūsų politika atsisakyti tų problemų. Jau jas kažkaip išspręsti. Taigi, kodėl realiai to nematome? Panašu, kad kyla grėsmė, jog ES sienos bus perbraižytos. Tačiau Graikijos sienos yra ES sienos. Ir Turkijos veiksmai prieš keletą metų vos neprivedė prie karo. Jūs ignoravote tas provokacijas dėl 35 milijardų eurų E, kurie, turėjo, kurie buvo skirti kariniai pramoniai. Tie pinigai buvo atimti iš Graikijos universitetų ir švietimo sistemos. Taigi, koks viso to tikslas? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrui, kad atvykote. Jūs labai gražiai kalbėjote apie žmogaus teisės ir demokratiją. Tačiau realiai taip dėja nėra kaip jūs galite būti Irano bičiuliais, tokio, tokios, tokio antidemokratiško režimo bičiuliais. Jūs esate islamo konferencijos nariai ir kaip jūs galite teikti, kaip jūs galite žmogus teisės apriboti šariato teise. jūs atsisakote tų žiniasklaidos atstovų, kurie kritikuoja turkus, išsiunčiate tokius žinias, žiniasklaidos atstovus, kurie bando tiesiog pasinaudoti žodžio laisvę. Ponas Vildas Niderlanduose yra iš mano partijos ir jisai kritikuoja islamą. Jis yra delegacijos Niderlanduose narys ir jūs atsisakėte su juo kalbėtis. Taigi kaip jūs galite kalbėti apie išraiško žodžio laisvę dėl Kipro okupacijos? Ta okupacija yra nelegali. 2010 metais jūs turite išvesti savo kariuomenę iš Kipro. Jūs okupuojate ES valstybę narę nelegaliai. Tai, ką jūs teigiate apie Šveicarijos referendumą. Aš skaičiau, kad jūs pakomentavote Švedijos referendumo rezultatus, būtent kurio išdava buvo, kad e, musulmonai negali statytis minaretų. Tačiau, ką pasakytumėte apie krikščionis Turkijoje? Ar jie turi tas pačias teisės, kaip musulmonai, tarkim, Šveicarijoje? Mes manome, kad Turkija niekuomet neturėtų tapti ES nare. Aš mielai su jumis pasikalbėčiau tuo klausimu plačiau, bet yra tokia mūsų nuomonė. Uh, Jūs galite būti ES partnerė, bet niekada negalite būti ES nare. Pone Preda. Domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ponas Preda. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū labai, ponė ministrė, už jūsų pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Turkiją dviemis labai svarbiomis progomis devintaisiais metais. Pirmiausia, dėl Nabuko susitarimo. Daugelis europiečių turėtų būti patenkinti pasirašus šį susitarimą. Kita svarbi proga yra susitaikymas su Armenija, taigi tikrai sveikinu Jūs kaip nekarta šiame parlamente jau buvo pasakyta, vis dėlto Turkijoje dėlsiama daryti politinės reformas. Tiesus klausimas. Aš mačiau, kad 2008 metais 74 e procentai turkų pasisakė už Turkijos stojimą į ES. 9 metais buvo tik 45 procentai turkų pasisakė už Turkijos stojimą į ES. Ar jūs galvojate, kad yra tam tikras santykis tarp šio susižavėjimo uh, E, sumažėjimo ir tų reformų, kurias jūs ketinate daryti. Ačiū. Kolega Grazib. Ačiū labai. Grzyb. Moi przedmów... Aš su didžiausiu susidomėjimu išklausiau jūsų pranešimą apie vidaus politikos reformas jūsų valstybėse ir apie dėrybų procesą. Aš žinau, kokios sudėtingos yra dėrybos, um, nes pats turiu patirties, savo valstybės patirties. Savame suprantama, mes norėtume, kad kiti darybiniai skyriai nebūtų tokie sudėtingi. Tačiau aš norėčiau pasakyti mm, vieną dalyką ir apie Iraną. Galbūt galėtumėte pakomentuoti pačią e, mintį, kai jūs pasakėte, kad rytų Europa galbūt gali supra, susiprasti su Iranu geriau nei vakarų ir vidurio Europa. Kita mintis kurią um, išsakė ir ponia Omenroitan dėl bendro parlamentų posėdžio ir žmogaus teisų pakomitečio posėdžio. daug kas labai um, skeptiškai vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą Turkijoje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 Ačiū labai. Yra žmonių, kurie galvoja, kad pasaulis e, neišsivers be Turkijos ar be JAV ar e, be kitų šalių, kurios priklauso tarptautiniai bendruomeniai. Aš tikiuosi, kad jūs man pritarsite. Aš supratau jūsų pastabą. Jūs kalbėjote, kad pusantro milijono musulmonų mokesčių mokėtojų Europos Sąjungoje su didžiausiu susidomėjimu stebi pažangą Turkijoje. Tačiau noriu Jums priminti, kad tie mokesčių mokėtojų pinigai um, pateks ir į jūsų kasą. Ir čia jūs tikrai turėtumėte dėkingi būti Europos Sąjungai. Turime kalbėti apie ir apie teisinės sistemos reformas. Prieš keletą metų jūs buvote susidūrę su problemomis, kurias turėjo ir buvusi vyriausybė. buvo nesutarimų dėl kariuomenės panaudojimo sprendžiant konfliktus. Iš jūsų vyriausybės dabar sklinda ne vienareikšmiški signalai, kad jūs stiprinate pas, e, savo pajėgas tam tikrose e, pasaulinio susitelkimo centruose. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate 49-ąjį Romos sutarties straipsnį. Tai yra pats svarbiausias sutarties straipsnis. Ar jūs tam pritarėte, ar vis dėlto ne? Pone Boskurt. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pasiteirauti jūsų dėl pagrindinių žmogaus teisių. Buvo daug kalbėta, daug kalbėta apie įvairius pranešimus, buvo kalbėta apie žmogaus laisvę, raiškos laisvę, žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę. Tačiau nebuvo tai, kad jūs pakeičiate teisės akto vieną ar kitą straipsnį, dar nereiškia, kad ta laisvė yra realiai tvirtinta normaliame gyvenime. Tas pats pasakytina ir apie religijos laisvę. Turkijoje galima stebėti nepakantumą religinių bendruomenių atžvilgių ir tas nepakantumas auga. Manau, kad Turkija turėtų atidžiau analizuoti šią problemą. Aš nekalbu tik apie krikščionybę ir katališkasias e, religijas. Kalbu ir apie kitas religinės mažumas Turkijoje. Ar jūs nemanote, kad reikėtų pakeisti konstituciją, galbūt reikalinga netgi labai e, visą apimanti konstitucinė reforma? Ar jūs svarstote apie tai, ar yra kas nors nuveikta šią linkme? nes kai kuriuos dalykus tikriausia reikėtų aiškiau reglamentuoti. Kolega Angurakis e poi in limine tem tempore. Kolega Angurakis. O tada Tanokas. E- Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į pono ministro mintis. skaičiau apie naująjį atamanizmą ir tai, e, ką išsakė ministras, mane neramina, turiu pasakyti. Kita vertus, tikrai džiugu, kad Turkija padarė pažangos šioje srityje. Tačiau vis dėlto pažanga dargiau susijusi su profsąjungų veiklos vertinimu. Aš nemanau, kad yra gerai, kad žymiam poetui yra suteikiama Turkijos pilietybė arba pilietybė gražinama. Tuo tarpu jūs tą įvykį vertinate kaip įvykį, kuriuo reikėtų labai didžiuotis ar džiaugtis. Ar nepasteb... jūs nekalbėjote apie e, didžiulę prarąją tarp e, turtingųjų Turkijos gyventojų ir skurdžiai besiverčiančių žmonių? Tuo tarpu ta praraja skatina ir um, socialinius konfliktus. Jūsų baudžiamojo kodekso 300 e, straipsnėje yra numatyta bausmė už, už įžeidinėjimą. Mums jūsų argumentai yra aiškus Kaip Jūs vertinate ir kaiminystės politiką? Ar nemanote, kad reikėtų pakeisti lėktuvų skrendančių virš Graikijos klausimo? Norėčiau pakalbėti apie konfliktus. Jūs minėjote Kairo deklaraciją. Hamas lyderiai buvo pakviesti į Ankarą. Ir visai neseniai prezidentą Baširą jūs pakvietėte į uh, konferenciją. E, šis žmogus atsisakė dalyvauti šioje konferencijoje, tačiau manau, kad reikėtų labai atsargiai kviesti tokius asmenis į šalį. Jūs kalbėjote kad Britų kariai irgi yra Kipre. Tačiau norėčiau priminti um, sutarties 960 e, straipsnį. Kai dvi šaliai susitaria dėl karinių pajėgų dislokavimo tam tikroje teritorijoje, tai yra priimtina. Uh, Manau, kad e, tai yra dviejų šalių susitarimo reikalas. Dėl Armenijos buvo kalbama apie proveržį, jūs kalbėjote apie proveržio potencialą. Tačiau aš turiu pasakyti, kad mes vis dėlto esame nepatenkinti. Prezidentas Sarkozy Atsiprašau, Satisjanas norėjo suintensyvinti diskusijas ir um, reikalau, kad būtų nutrauktas boikotas. Tačiau jūs kalbate ir apie solidarumą su Azerbaidžanu, jūs esate teisus. Tačiau kaip jūs vertinate tą dalyką, kad kitas, kita valstybė Kazakstanas sustabdė diplomatinius santykius uh, su Azerbaidžanu? Uh, Ar nereikėtų skatinti susitaikymo procesą tarp Kazakstano ir Azerbaidžano? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš visada žinojau, kad Europos parlamentas yra labai didelė institucija, tačiau šiandien sulaukiau tiek įdomių klausimų ir tokio susidomėjimo um, Turkija, kad matau, kad mes dirbame labai svarbiais klausimais. Aš jaučiu, kad tai, ką mes darome, yra gerai. Tai yra mūsų bandymas priartinti Turkiją prie Europos. Dėl skirtingų balsų, apie kuriuos kalbėjo pana Salafranka, kaip tai veikia um, Turkijos visuomenė. 60 procentų turkų nori, kad Turkija įstotų į Europos Sąjungą. Tačiau uh, jei mes klausime, ar Turkija prisims tam tikrus įsipareigojimus, 40 procentų tik tai um, pritarė Turkijos stojimui į ES. Mes visi esame politikai ir mes darome tam tikrus pareiškimus, vadovaudomėsi tam tikromis tendencijomis, tačiau šios dienos pabaigoje galiu pasakyti, kad mes visi prisidedame prie civilizacijos projekto. Turkiją priartinti prie Europos yra svarbu ne tik Turkija, bet ir Europos Sąjungai ir visam pasauliui. Dėl ponios Kopa klausimo, dėl skirtingų nuomonių tarp Turkijos ir Graikijos. Mano ministras pirmininkas turėjo labai ilgą e, posėdį e, Stambulę su žymiu kaiminės šalies politiku ir O ministrui pinimininkui Papandro buvo išsiustas keturių puslapių laiškas, kuriame buvo kalbama apie mažumų teisės, Kipro klausimą, Turkijos ir Euro perspektyvą Europos Sąjungoje ir nelegalios migracijos problemą. Mano ministras pirmininkas laiško pabaigoje pakvietė kitų valstybių politikus atvykti ir kartu aptarti e, įvairius reikalus, kurie mus skiria ir kurie mus vienyje. Po dviejų dienų jam gavus laišką mes susitikome su ministru Papandro ir e, sutarėme, kad yra daug mus skiriančių dalykų, tačiau mes judame į priekį ir tikimės, kad e, bus galima pradėti naują dialogą, stengiantis, kad e, skirtumai būtų sumažinti. Tai yra mano situacijos interpretavimas. Štai kodėl reikia lyderių turinčių drąsą susitikti ir pasiryžusių kalbėti ir pokalbio pabaigoje paspausti vienas kitam ranką. Dėl readmisijos susitarimo darybos tikrai nesulėtėjo dėl Turkijos yra numatytas generalinio e, direktorato susitikimas gruodžio ketvirtą dieną, tačiau dabar komisijoje pasikeitė e, postai, pasikeitė portfeliai ir dabar už redmisijos klausimą yra atsakingas kitas komisijos narys. Tačiau, kai tik e, jūs patvirtinsite naują komisijos sudėtį, mes tęsime šias dėrybas. Tai nėra tik Turkijos ir Graikijos klausimas, tai yra europinis klausimas. Mes stengsimės padaryti, ką galime, kad rastume sprendimą. Kalbant apie Kipro klausimą, aš gerbiu Kipro šalininkus šioje salėje. Tačiau jūs turite suvokti vieną dalyką. Mes atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje. Mes e, privalome įtikinti du lyderius, kad Turkijos pozicija. Tuo tarpu Turkijos pozicija remiasi jungtinių tautų reikalavimais. Mes ruošiamės akcentuoti lygybės klausimą ir teisingai susitarti dėl sienų. Dėl Kipro turkų ir Kipro graikų mes stengsimės šį konfliktą išspręsti. Jei aš pats būčiau Kipro pilietis, nesvarbu ar e, Kipro graikas ar Kipro turkas, manau, kad man taip pat būtų labai svarbi dėrybų baigtis. Aš manau, kad būtent tas požiūris galėtų mus suvienyti. Dėl readmisijos susitarimo mes norime, kad dėrybos baigtųsi kuo greičiau ir būtų pasidalinta vienoda našta. Mums kartai sudėtinga uh, paaiškinti savo žmonėms. Būdami muitinės sąjungos nariais, mes bandome aiškinti, kad Turkijos piliečiai dar negali patekti į ES, jiems reikalingos vizos. Taigi, pirmiausia, reikia išspręsti readmisijos susitarimo klausimą ir tai mes darysime kaip galima greičiau. Dėl um, pietryčių Turkijos dalies um, mes patys telkėme fondus, daugiau nei 5 uh, milijonus eurų surinkome. 10 uh, milijardų eurų numatyta skirti šiai sričiai per ateinančius keturis metus. Tas faktas, kad mano partija 2000, nuo 2002 metų gavo 25 procentus balsų toje, tame regione. penktais e, irgi buvo paremta, reiškia, kad mes taip pat atsakingi už šios vietovės ateitį. Dėl kaiminystės politikos ar įmanoma neturėti jokių problemų su kaiminėmis valstybėmis. Mes to siekiame, tačiau, aišku, jų yra. Mes turime stengtis jas išspręsti ir tas problemas spręsti įmanoma, kol yra šalys suinteresuotos problemų sprendimais. Manau, kad mūsų santykiai su Iranu yra daug geresni nei prieš penkis metus. Mūsų santykiai su Rusija taip pat yra geresni. Mes daug problemų išsprendėme su Rumunija, Bulgarija ir E, Gruziją. Manau, kad mums pavyks išspręsti kai kurias problemas ir su kitomis valstybėmis. Ne viena valstybė negali pasirinkti savo kaimynių ir mūsų kaimynai tikrai nėra patys sukalbamiausi. Mes e, darysime viską, ką galime, kad vis dėlto tos problemos būtų išspręstos, nes tai yra bendras mūsų visų gėris. Kalbant apie kazus belą dialogą, mes tiesiog turėtume susėsti ir pakalbėti apie tai. Du ministrai pirmininkai turėtų sugebėti kalbėti. Manau, kad reikėtų, net opozicinės jėgos turėtų remti ministrą pirmininką Papandro ir reikėtų nepamiršti ir Turkijos prioritetų šių klausimų negalime išspręsti nesiderėdami. Mes turime valią ir jei ji yra, mes sugebėsime. Ponas Valderis turi galimybę išreikšti savo mintis. Aš taip pat galiu išreikšti savo mintis, aš, jis gali kalbėti, aš galiu kalbėti taip pat, galiu reikšti savo mintis, jis gali reikšti savo mintis. Niderlandų užsienio reikalų ministras jau pareiškė, kad Turkijos užsienio reikalų ministras neprivalo jos sutikti. Tačiau ar jisai pats nesistengia savo šalyje sutikti kitų valstybių užsienio reikalų ministrus? Taigi šis ministras dažnai kritikuoja. Manau, jis turėtų pirmiausia dar kartą paklausyti tai, ką jis išsakė, o tada priimti vieną ar kitą sprendimą ir teisti kitus. Mes dažnai prašome žurnalistų palikti posėdžių e, salę, kai apre, apspre, aptariami svarbus klausimai. Tačiau jeigu vyksta jungtinis parlamentų posėdis, um, kartais e, ten sprendžiami klausimai e, svarsomi uždarame rate ir tuomet paprašoma, kad žiniasklaidos atstovai išeitų iš salės. Ankaroje vyko parengiamasis parlamentinės asamblėjos e, posėdis ir Turkijos atstovai pasisakė, kitų parlamento atstovai pasisakė ir po to, kai aš pristačiau savo pranešimą, mes paprašėme žurnalistų palikti posėdžių salę. Taigi ten tikrai nevyko nieko uh, slapta, tai buvo labai įprasta procedūra, apie kurią buvo informuota iš anksto. Dėl minaretų. Ar krikščionys turi teisę statyti savo bažnyčias? Manau, kad taip. Daugiau nei 800 metų jie gali naudotis tą privilegiją. Mano, pačioje, mano paties uh, E, apygardoje jūs matysite ir sinagogų, ir bažnyčių. Ir aš gyvenu tokiame kvartale, kur mano du vaikai bendrauja su žydų vaikais ir krikščionių vaikais. Aš savo vaikams tengiuosi per. Mano vaikai mes kartu sprendž, švenčiame ir katališkasias, ir musulmoniškasias, ir žydų šventes. Sutinku, kad Turkijoje ne viskas yra labai gerai, tačiau vis dėlto aštuon, per 800 metų mes įrodėme, kad Turkijoje yra gerbiamos skirtingos uh, kalbos, skirtingos religijos, skirtingos pažiūros. Jos egzistavo labai ilgai kartu. Aš tikiuosi, kad Šveicarijos vyriausybė uh, net vis dėlto neatsižvelgs į referendumo rezultatus, nes e, tokie klausimai susijęs su žmogaus teisėmis negali būti svarstomi referendume. Manau, kad tai buvo nekoks sprendimas. ES turėtų ne tik užtikrinti musulmonų e, laisvą gyvenimą ir raišką ES, tačiau turėtų užtikrinti, kad religijos laisvė būtų praktikuojama bet kurioje Europos vietovėje. Kalbant apie Nabuką, tai yra klausimas, kuris yra labai svarbus ir kurį reikia stumėti į priekį. Aš šiandien kalbėjau su komisijos nariu Pybalks. E, Mes tęsime šią iniciatyvą, manome, kad Nabuko projektas yra plėtojamas labai laiku ir Turkija yra pasiruošusi padėti Europai spręsti visas problemas, įskaitant ir energetinio saugumo. Dėl ITGI Europa stengsis e, įvairinti savo šaltinius ilgametėje perspektyvoje ir mes ją remsime. Kai aš kalbėjau apie rytų Europą, aš turėjau omeny Turkiją savame suprantama, kadangi mes e, gyvenome prie tų pačių vandens telkinių kaip Iranas, e, tiek metų mes turėjome išmokti bendrauti kartu. Gal jūs nepatikėsite, tačiau trečdalis turkų kalba iraniečių kalbomis. O daug iraniečių kalba turkų kalba. Taigi negalime matyti vien geografinį pasidalyjimą ir akcentuoti skirtumus. Mes visi esame europiečiai ir mūsų problemos yra bendros, taigi mūsų sprendimai taip pat turėtų būti bendri. Turiu pasakyti, kad Iranas yra labai patyręs diplomatijos srityje. Dvi tautos valstybės, e, dvi valstybės daugiau nei tūkstantį metų buvo kankinamos ir engiamos. Mes manome, kad mūsų patirtis yra panaši ir tai palengvina mūsų bendravimą. Mes skatiname, kad Iranas bendrautų su Tatena, su pasaulio bendruomenė, mes skatiname e, Iraną tapti aktyvių žaidėjų. Manau, kad ir ES valstybės plėtoja, pavyzdžiui, prekybos santykius su Iranu. Dėl pagrindinių laisvių ir spaudos laisvės, manau, kad situacija Turkijoje taisosi. Aš nesakau, kad mes išsprendėme visas problemas, tačiau kalbant apie žiniasklaidos laisvę, Aš turiu pripažinti, kad e, per pastaruosius e, septynis metus e, Turkijos parlamentas neprieimė nei vieno teisės akto, kuris apribuotų žiniasklaidos ar aiškos laisvę. Tuo tarpu daug kas buvo patobulinta. Kalbant apie mokesčius, finansų ministerija numatė žiniasklaidos įmonių apmokestinimą, didesnį apmokestinimą tačiau yra numatytos ir bausmės bankams, pavyzdžiui, jei jie ribo, gali riboti finansų judėjimo laisvę. Ši kompanija, kuri buvo nubausta, turėjo problemų praeitįje ir dabar šis konfliktas yra sprendžiamas. Nepatenkinta šalis gali kreiptis vėliau į apeliacinius teismus. Turiu pasakyti, kad e, Turkijos teismai yra nepriklausomi. 85 procentai visų įmonių nusprendusių um, pateikti aukštesniai instancijai apeliacinį skundą. Laimi e, teisinius ginčius, nes, kaip minėjau, Turkijos teismai yra nepriklausomi. Dėl naujojo atamanizmo idėjos. Manau, kad čia neteisingai buvo suprasta. Niekas nesako, kad Turkija nori tapti naująją tamanizmo erdvę. Tačiau mes e, plėtojame naują politiką, mes siekiame taikos, siekiame taikos e, su tarptautinė bendruomenė ir todėl mes buvome išrinkti išrinkti į jungtinių tautų organizacijos um, saugumo tarybą po ilgos pertraukos. Ponas Bašir nebuvo pakviestas Turkijos vyriausybės, jį pakvietė islamo organizacijų konferencijos organizatoriai. mes nenusprendžiame, nesudarinėjame uh, svečių sąrašo, tų svečių, kuriuos kviečia į tam tikrus renginius uh, sekretoriatas. Mes šių reiškinių negalime niekaip paveikti. Dėl pietryčių teritorijų Turkijoje – Turiu pasakyti, kad Turkija taip pat gali dislokuoti savo kariuomenę toje vietoje, toje vietovėje ir mes e, turime teisę tam. Kodėl Turkija negali pamiršti santykių su Azerbaidžanu, taip kaip Kazakstanas su Turkmenistanu. E, manau, kad e, prasidėję ratifikavimo procesai parlamente yra labai svarbus kaiminystės politikai. 30 procentų visų dujų mes įsivežame iš Azerbaidžano. Aš manau, kad ir Nabuko projekte taip pat dalyvaus Azerbaidžanas. Mes norėtume proveržio, todėl Minsko grupė yra tokia svarbi. Manau, kad e, šiuo atveju turėtų išlošti abi pusės. Aš manau, kad e, tiek Armenija, tiek Rusija, tiek e, Gruzija gaus naudos iš šio projekto ir tai pasitarnaus ir didesniam saugumui ir stabilumui šiame regione. Dėl Turkijos pranešimo, paneryje, tikrai esu tikras, kad jūsų e, pirmąjį projektą, kuris jau yra puikus, dar praturtins šio komiteto narių e, komentarai. Mes jūsų idėjas, jūsų pasiūlymus, jūsų pozicijas labai vertiname. Jūs mums esate labai svarbus, kadangi jūs esate tiesiogiai Europos piliečių išrinkti atstovai. Jūsų indėlis yra tikrai vertinamas Turkijoje ir galiu Jūs patikinti, kad Kiekvienas iš jūsų esate labai laukiami pas mus, mes labai norime išgirsti jūsų kritiką, e, jūsų pastabas, jūsų vertinimus kiek tai yra susijęs su Turkijos priartinimu prie ES. 2010 metai mums yra lemiami metai, nes nebus rinkimų. Europai tai lemiami metai, nes jį e, persitvarkys, bus formuojama nauja komisija, e, bus įgyvendinama nauja sutartis, naujos nuostatos. Taigi dirbkime iš vien 2010 metais vardan mūsų rinkėjų interesų, vardan tų, kuriuos mes su tokiu pasididžiavimu atstovaujame. Paverskime pasaulį saugesnį, malonesnė vieta gyventi, kad tai būtų geresnė vieta ir mūsų vaikams. Ringraziamo il ministro Baghis per la sua presenza e per il suo intervento. E... Dėkuoju gerbiamam ministrui Dėkuoju už jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje, dėkuoju už jūsų pasisakymą. Tikiuosi, kad ateityje vėl susitiksime ir galėsime pasidaryti geromis žiniomis ir Turkijai, ir ES. Ačiū. e dopo Siria. E poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare? Mėly kolegos, tęskime darbą. Noriu pasveikinti poną Mingarelį, Luką Mingarelį, kuris yra mm, Europos komisijos išorės santykių generalinio direktorato generalinio direktorios pavaduotojas ir kuris kalbės apie ES santykius su Baltarusija. Jis mums papasakos apie dabartinę situaciją ir perspektyvas. Sveikinu Jūs atvykusi pas mus. Praeitą mėnesį taryba nusprendė pratesti trejų metų laikiną sustabdymą um, Tai yra lais, judėjimo laisvės apribojimai taikomi Baltarusijai ir tai yra ženklas, kad norime užmėgsti dialogą. Iš tikrųjų, tai atspindėtų e, tai, kad Baltarusija yra padariusi tam tikros pažangos demokratinėse reformose. Taip pat taryba stengiasi sudaryti palankęs sąlygas Baltarusijai dalyvauti rytų kaiminystės politikoje. Čia dalyvauja šešios valstybės, ar kurių yra Baltarusija. Mes norime paremti konstruktyvius veiksmus ir tie įvairūs pasikeitimai atspindi mūsų požiūrį Labai svarbu, kad būtų galima kalbėti apie realią pažangą dėl e, rinkimų įstatymo, dėl asmenų teisių ir taip toliau. Labai svarbu, kad dialogas tęstusi, kad nebūtų pakengta opozicijos ar pilietinės visuomenės teisėms Baltarusijoje. Norime dabar išklausyti plano Mingarelį pasakojimus apie bendrą situaciją ir pažangą link sutarties su šia šalimi. Taigi, ponė Mingarelį. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu keliais žodžiais Jums apibūdinti situaciją Baltarusijoje, kaip mes ją vertiname ir taip pat apibūdinti tai, ką ES pasiūlė Baltarusijai padaryti, jeigu bus toliau žengiama reikiama kryptimi, tai yra bus pilietinės visuomenės demokratizacija, jeigu toje poslinkiai tvirtėjas konsoliduosis. Taigi dabar apie dabartinę situaciją, kaip Jūs tikriausiai žinote, nuo 1997 metų ES yra pribojusi santykius, kadangi tuo metu buvo išrinktas prezidentas Lukašenko ir um, buvo pritaikytos toje valstybėje tam tikros ribojančios priemonės ir buvo nuspręsta pristabdyti partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymą, nors buvo deramasi dėl to su ta valstybė, kaip ir su visomis buvusiomis TSRS valstybėmis to dešimtmečio pradžioje. Taigi buvo suderintas susitarimas, dėrybos buvo baigtos, tačiau taryba 97 mm, metais nusprendė išalyti tą sutarimą ir jis yra vis dar išaltas. Antras dalykas. ES, kaip jūs žinote, 2004 metais pradėjo Europos kaiminystės politikos įgyvendinta ir taryba vėlgi dėl tam tikrų politinių priežasčių, kurios vyravo toje valstybėje, mm, nusprendė, kad Baltarusija neturi turėti galimybės dalyvauti um, kaiminystės politikoje, nors kaiminės valstybės tai yra Moldavija, Ukraina turėjo galimybę toje politikoje dalyvauti. Prieš dviejus metus Baltarusijoje pastebėjome tam tikrų pasikeitimų, kaip jūs visi žinote, viena iš žymiausių priemonių, kurių ėmėsi prezidentas Lukašenko, buvo um, politinių kalinių paleidimas ir iš principo šiandien politinių kalinių Baltarusijoje nėra. Aš sakau iš principo, kadangi vis tik tai yra dar keli asmenys, kurie yra laikomi kalėjime ir kurių statusas, sakykime, diskutuotinas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijos režimas iš tikrųjų juda reikiamą, reikiamą kryptimi, tai yra, kad išlaisvinti politiniai kaliniai, tai yra, kad yra mm, sušveldinti tie apribojimai, kurie buvo taikomi pilietiniai visuomeniai visuomeniai. Taigi per tuos šiuos dviejus metus ES ėmėsi tam tikrų priemonių, kurios rodo ES norą atnaujinti santykius su šia valstybė. Visų pirma, Solana, aukštasis įgaliotinis ir užsienio reikalų komisarė Ferrera Valdner lankėsi toje valstybėje, taip pat buvo pasikeitimai tarp aukštų pareigūnų ir diplomatų vizitai, buvo taip pat nusprendėme Baltarusiją pakviesti daugie šalinių pagrindų rytų partnerystėje. Rytų partnerystė tai yra ES iniciatyva, kurios buvo imtasi pirmininkaujant Čekijai 2009 metų pirmą pusmetį, o ir tikslas e, pagilinti politinį dialogą su e, rytų Europos ir pietų Kaukazo valstybėmis ir tuo pat metu jas palaipsniui integruoti į ES vidaus rinką. Taigi Baltarusija dalyvauja e, daugia šaliai toje rytų partnerystės sutartyje ir, turiu pasakyti, dalyvauja entuziastingai. Jau turime keturias platformas, kurios e, sudaro šios partnerystės e, ramščius. Ir e, Baltarusijoje tikrai entuziastingai dalyvavo kolektyvinėse diskusijose. Tai štai yra tokia šiandieno situacija. Prieš kelias savaitės užsienio reikalų ministrai nusprendė vieniems metams sankcijas dėl šios valstybės uh, pratesti, tai yra, mm, net, yra ribojamos e, vadovų kelionės, taip pat buvo nuspręsta mm, tiems vieniems metams pratesti mm, tas sankcijas, bet taip pat ir pratesti tų sankcijų suspendavimą vieniems metams. Tai reiškia, kad artimiausiais mėnesiais tų sankcijų nebus taikoma. Tai štai kokia yra situacija. Išorės reikalų taryba taip pat paprašė komisijos padaryti du konkrečius dalykus. Visų pirma, parengti rekomendacijas dėl galimybių su Baltarusija įsitraukti į dėrybas, kad būtų galima e, supaprastinti vizų išdavimą e, trumpalaikiam buvimui e, Europos Sąjungoje, tai angliškai vadinama visa facilitation. Antras dalykas, ką, ko mūsų buvo paprašta padaryti, tai yra tarsi parengti Shadow Action Plan, šešėlinį veiksmų planą. Tai yra tokį veiksmų planą, kurį mes norėtumėm parengti kartu Mm, su centrinės ir, atsiprašau, rytų Europos ir pietų Kaukazo valstybėmis uh, kaiminystės politikos kontekste. Šiuo atveju irgi šiai valstybei kažką tai tokio yra uh, siūloma parengti tokį lengvą veiksmų planą, uh, fiksuojant tam tikrus tikslus demokratinių reformų ir ekonominio prisiderinimo kontekste ir taip pat um, realizuojant šias reformas, um, aišku, mes galėsime, jeigu matysime, kad tai yra daroma, pasiūlyti ir daugiau kitokių galimybių, kas jas interesu, domins. Visų pirma, taigi dėl vizų režimo supaprastinimo ir to šešėlinio veiksmų plano. Mes e, tikimės, kad per artimiausius mėnesius, iš tikrųjų, jeigu Lukašenkos režimas toliau patvirtins savo ryštą um, palaipsniui demokratizuoti savo režimą ir e, visuomenę, tai ir iš mūsų pusės tikrai bus galimybių daugiau įsitraukti į gilesnius ryšius su šia valstybe. Um, mes šios šalies vyriausybei pasakėme, kad sekame santykių siekius penkiose punktuose. Visų pirma, tai yra liberalizacija, tai yra visų pirma žiniaslaido situacija. Uh, tai yra mm, lengvesnės sąlygos platinti žiniasklaidą Baltarusijoje. Antras o, dalykas, kad nebūtų daugiau naujų politinių kalinių šioje šalyje. Trečia sąlyga yra mm, geresnės sąlygos užregistruoti nevyriausybinės organizacijas. Ketvirta sąlyga yra E, rinkimų įstatymų pakoregavimas atsižvelgiant e, prieš kurį laiką es buvo suformuluotų, laikantis es buvo suformuluotų rekomendacijų ir paskutinė sąlyga tai yra žodžio laisvės gerinimas tam, kad opozicija turėtų daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir neturėtų baimintis represijų. Tai štai, ką mes pasiūlėme Baltarusijos valdžiai Iš komisijos pusės, čia vėlgi norėčiau akcentuoti, kad tai yra komisijos pozicija, o ne ES pozicija, mes galvojame, kad būtų gerai dar daugiau žengti link e, bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties derinimo ir pasirašymo. Nes mes galvojame, kad jeigu pasirašoma sutartis su šalimi partnerė, net jeigu tai yra sudėtinga valstybė, tai nėra dovanėlė e, šalį valdančiam režimui. Ne, tai yra priemonė, tai yra instrumentas, kuris leidžia susėsti su ta šalimi ir aptarti visus bendrai rūpimus klausimus, taip pat ir um, kai kurias pusės papiktinančius e, klausimus. Taigi, mes tokiu būdu turėtumėm galimybę ministrų, aukštųjų galiotinių ekspertų lygmenimis nuolat susitikinėti ir analizuoti um, įvairius klausimus tomis, tose temose, kurios mus domina ir tikrai galėtumėm diskutuoti tas temas, kuriuose mūsų nuomonės išsiskiria. Tai taip galėčiau apibendrinti mūsų dabartinę poziciją ir aišku labai mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Bene, grazie per eh, questa presentazione. Ačiū už jūsų pasisakymą. Jau turiu keletą pavardžių, norinčių užduoti klausimų sąraše, bet gal visų pirma suteiksiu žodį pranešėjui, ponas Paleckis. Ačiū labai. O, tikrai labai įdomu išgirsti apie komisijos nuomonę ir aš manau, kad e, komisija žengia teisingą linkme, kadangi Baltarusija savo prezidento veiksmų veika, e, dėka pateko į saviizolaciją, tačiau ES toj situacijoje dar prieš keletą metų padėjo tai saviizolacijai savo veiksmais. Man atrodo, kad e, pakeitimai ir pokyčiai Baltarusijoje gali vykti tik tai tada, kai bus suteikta kuo daugiau galimybių bendrauti įvairiausiais lygiais. Ir ne tik tai, kaip jūs teisingai minėjote, aukščiausių lygių, ministrų lygių, funkcionierių lygių, bet kad kuo daugiau žmonių, verslininkų, meno, kultūros žmonių galėtų bendrauti ir tada, kaip mes žinom iš istorijos 20-ojo amžiaus, kaip tik tai E, iš vakarų šalių praktikuojama rytų politika buvusios Tarybų sąjungos ir jos satelitų atžvilgių atvedė į pokyčius toje sferoje. Taigi, e, aš manau, kad ES eina e, Europos komisija teisingų kelių ir Europos parlamentas ir praeitoj kadencijai nekarta pabrėždamas, kad pirmiausiai galvojant apie žmogaus teisės Baltarusijoje, ir politinės laisvės, vis dėlto reikia dialogo su Baltarusija, irgi prisidėjo prie to. Na ir be abejo, kaiminės Baltarusijos Lietuva, Latvija, Lenkija e, irgi labai palaiko šitą politiką. Taigi e, aš norėčiau e, paklausti jūsų keletą klausimų. May I ask question? Mhm. Keletą klausimų. E, gal jūs dar nespėjote, aišku, įvertinti to e, įstatymo, kuris e, Baltarusijos parlamento priimtas dėl pakeitimų rinkimų įstatymę. Oficialūs pranešimai esą, kad tai labai didelis žingsnis į priekį. Būtų įdomu sužinoti, jeigu yra jo analizė, ar iš tikrųjų Baltarusijos valdžia padarė tokį žingsnį į priekį. Na ir be abejo, jūs teisingai paminėjot, kad sudarimas geresnių sąlygų veikti nevyriausybinėm organizacijom, opozicijoje, opozicijai tai yra vienas iš pagrindinių ES reikalavimų. Ir aš norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertinat e, kontaktus su opozicija, ne tik tai su oficialiais asmenimis, E, be abejo, Europos parlamentas ypač aktyvus visai neseniai buvo e, prieš e, už praeitą savaitę šiandien Aleksandras Milinkievičius ir kiti opozicijos lyderiai, bet manau ir kad komisija irgi dirba su opozicija, kiek žinau, ir Javieras Solana ir Ferrero Valner susitiko su jais. Na ir kaip jūs vertinat padėti opozicijoje? Kaip žinome, didžioji opozicijos dalis yra už tai, kad ES daugiau atsivertų Baltarusijos kryptimi. Tačiau yra ir gan žinomi opozicijos veikėjai tokie kaip, Aleksandras, kaip Anatolijus Lebetska ir kiti, kurie mano, kad kontaktai su Baltarusijos oficialiaja valdžia, kad ta naujoji ES politika veda į režimo stiprinimą. Taigi tiek e, e, norėčiau paklausti ir dar kartą dėkoju už jūsų informaciją, kuri tikrai naudinga ir manau, kad e, palaikytina. Ačiū. La parola al kolega. Ačiū labai. Kolegai Potasevič žodis kuris yra ES e, Belarusijos delegacijos pirmininkas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš e, esu delegacijos pirmininkas ir todėl man situacija Baltarusijoje yra labai artima. Aš matau ir kokią pažangą Baltarusija padarė santykiuose su ES. Norėčiau pradėti nuo griežtų griežtą pareiškimą. Prieš metus pastebėjau pasikeitimą politikoje. Pasikeitė politika. Anksčiau Baltarusija buvo laikoma izoliuota, o prieš metus ji pasikeitė, buvo kviečiama Baltarusija daryti demokratinius pokyčius, buvo ieškoma kontakto. Uh, E, praėjo pusantrų metų ir turiu pasakyti, kad esu labai nepatenkintas to, kas įvyko žmogaus teisų e, srityje. E, ponas Mingareli jau kalbėjo šio klausimu. Turiu pasakyti, kad žiniasklaidos laisvė Baltarusijoje yra labai ribota. Prieš mėnesį tarptautinė žurnalisto organizacija pateikė savo pranešimą. Antra, Vis dėlto politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos negali laisvai veikti. Pavyzdžiui, Krikščionių demokratų partija Baltarusijoje net negali įsiregistruoti, jos prašymas registruoti yra vis atmetamas. Um, tuo tarpu E, kita partija, kuri yra komunistų partija ir jos pavadinime yra žodis komunistų, e, nori tiesiog pakeisti savo pavadinimą, tačiau negali. Dėl rinkimų prieš keletą savaičių e, atrodė, kad rinkimai yra daug ką žadanti. EBPO biuro atstovai sakė, kad e, ketinama pakeisti rinkimų įstatymus. Yra daug mąstama apie tai, tačiau EBPO biuras nežino apie šiuos pasikeitimus. Centrinio rink, Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė paskelbė, kad naujasis rinkimų įstatymas e, yra parengtas remiantis 90 procentų EBPO e, rekomendacijomis, tačiau niekas nežino, e, kokios tos rekomendacijos buvo. Nepaisant to, kad buvo pasirašytas e, susitarimas tarp Centrinės rinkiminės komisijos ir EBPO praėjusį vasarį, vis dėlto šis įstatymas yra stumiamas į priekį ir vis dėlto nevyko jokios realios konsultacijos su EBPO atstovais. Mes turėtume suvokti šią situaciją. Manau, kad turėtume būti supažindinti ir su rinkimų įstatymo pakeitimais. Ir pagaliau, kaip ponas Mingarelį minėjo, vis dar yra dešimt žmonių, kuriuos Amnesty International organizacija vertina kaip kalin, jų statusą vertina kaip, kad jie yra kaliniai dėl savo įsitikinimų. Noriu paklausti. Naujojoje ES ir Baltarusijos politikoje yra dažnai kalbama apie dialogą dėl žmogaus teisių, kuris jau vyksta. Noriu paklausti, e, koks šio dialogo rezultatas, jeigu tokį galime matyti. Šį rytą keitėmės nuomonėmis su naujai išrinkta vyriausiaja įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienė Ešton ir ji kalbėjo apie tyliąją diplomatiją. Turiu pasakyti, kad mane neramina toks požiūris. Ar nebus taip, kad atylioji demokratija uh, paveiks ir Baltarusiją, ir Baltarusijoje dar labiau bus pažeidinėjamos žmogaus teisės. Manau, kad tokia politika gali būti kengsminga ne tik mums, bet ir Baltarusijai. Milinkievičius rėmė naująją ES politiką, tačiau išskyr, iškyla grėsmė prarasti pasitikėjimą visuomenėje, nes politika nebuvo nieko pasiekta. Antras dalykas. Manau, kad jis gali prarasti pasitikėjimą mumis, jei mes savo politikoje tik suksime ratais ir nesistengsime opozicijos atstovų įtraukti į gyvą dialogą. Noriu priminti ministro pirmininko Berlusconio vizitą pirmadienį, Minske ir tai buvo pirmas kartas, kai Europos lyderis atvyko į Minską. Gerai. Tačiau jo vizito metu jis nesusitiko su demokratinės opozicijos atstovais. Tai yra labai e, grėsmingos e, apraiškos. Aš norėčiau, kad ateityje e, lyderiai vengtų tokios praktikos. Bene, dopo questi due interventi. Ačiū labai. Kolegės ir kolegos, daug kas nori pasisakyti. Ir kadangi mes dar turėsime diskutuoti apie Siriją ir Afganistaną, noriu paprašyti visų kalbėti labai trumpai, taigi dvi minutės. Pirmiausia, ponui Šulc žodis. Pone Mingarelį, jūs e, pabrėžėte, kad pat e, labai svarbus e, susitaikymo šansai ir partnerystės sudarimo šansai. Ar jūs vertintum, kaip jūs vertintumėte Rusijos ir Baltarusijos muitų sąjungą? Ar gali būti taip, kad viena partnerystė išstumia kitą partnerystę? Baltarusija sudarė susitarimą su Rusija, tuo tarpu um, Rusijos narystė PPO yra labai nereali. Kita vertus, Rusija pareiškė, kad ji prie PPO prisijungs tik tuo met, jei ji į PPO bus priimta kartu su Baltarusija. Kaip Jūs vertinate tokį pareiškimą ir tokią perspektyvą? Sí. Allora, la parola al collega Kovacs. Kolegai Kovač žodis. E, Ačiū labai, ponia pirmininkė ponios ir ponai. Norėčiau paremti Jaceko Protaševičiaus veiklą. Manau, kad dabar pats geriausias laikas pasitelkti Baltarusijos opoziciją ir pakviesti ją į dialogą. Aš nežinau, ar čia samoninga ES ir komitikos, atsiprašau, Europos komisijos politika uh, nes e, yra tarsi užmerkiamos akys prieš e, Lukašenkos režimą. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija ir taryba turėtų atversti visas kortas. Ar jūs manote, kad jūsų politiniai santykiai su Baltarusijos opozicija yra geri? Man tikrai būtų įdomu sužinoti, būtent iš jūsų, Kokie jūsų santykiai su Baltarusijos opozicija? Kokie santykiai buvo tarp Solanos ir ponios Valner su Baltarusijos opozicija ir kodėl? Kaip jūs dirbate su Baltarusijos administracija? Ar įtraukite į tą bendradarbiavimo procesą ir mm, opoziciją? Savo klausimą dar pateiksiu ir raštu. Būdamas Lenkijos e, gyventojas, turiu pasakyti, kad ko opozicijai reikia dabar, yra ne teisė kalbėti ar spausdinti. Tačiau reikia tam tikro konkretaus opozicijos statuso pripažinimo. Kitas klausimas dėl rinkimų įstatymo tikiuosi taip pat labai aiškaus atsakymo. Nėra prasmės girti Lukašenką dėl to, kad jis pakeitė rinkimų įstatymą. Mes nenorėjome rinkimų įstatymo pakeitimo, mes norėjome, kad rinkimai būtų laisvi. Pone Mingarelį ir e, ponios ir ponai žino, kad e, Panašu, kad pakeitus šį rinkimų įstatymą, rinkimai nebūtinai taps laisvesni. Kienė. Kolegė Andrikienė. Non mi piace questo ruolo di censore. Norėčiau paprašyti kalbėti trumpai. Aš nenoriu nutraukti žmonės, tačiau demokratijos reikalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, dėkoju, kad apžvelgėte situaciją Baltarusijoje. Mano klausimas būtų susijęs su e, Baltarusijos ekonomika. E, koks yra jūsų vertinimas e, ekonominės padėties Baltarusijoje, ypatingai atsižvelgiant į pasaulinę ekonomikos krizę? Baltarusijos pastangos liberalizuoti ekonomiką. Jie teigia, kad daugiau laisvės suteikia užsienio kapitalo veikimui e, Baltarusijoje. Ar galėtumėte patvirtinti tokiems pareiškimams ir ar matot, manote, kad Baltarusija yra, Baltarusijos ekonomika yra labiau, tapo labiau atviresnė ir kad Europos bendrovės labiau e, veikia Baltarusijos ekonomikoje? Taip pat Rusijos, Baltarusijos ir Kazahstano pareiškimas neseniai padarytas, kad tos trys valstybės kaip Muitų sąjunga galėtų prisijungti prie PPO. Ar tai yra propaganda, ar tai yra konkretus rimtas e, pareiškimas. Dėkoju. Grazie, kolega. Il, la parola al... Dėkoju, ponia. Ponas Viginenas. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbu kaip delegac... Europos parlamento delegacijos Euronesto asamblėjoje pirmininkas, asamblėja, e, kuri dar nėra sukurta, vis dar vyksta parengiamasis darbas. Na ir didžiausia problema yra Baltarusijos dalyvavimas šioje asamblėjoje. Turiu pasakyti, kad mūsų parlamentas nėra pasirengęs pripažinti to, kaip Europos, e, Baltarusijos parlamentas buvo išrinktas ir negalime Baltarusijos parlamento narių kviesti e, visapusiškai dalyvauti šioje asamblėjoje. Turime prieėmę tam tikrų sprendimų šiais metais juos peržiūrėsime, esame pasirengę žengti nedidelius žingsnelius, tačiau kol nebus demokratiškai išrinkto parlamento, negalėsime parlamento narių įtraukti į vis, visapusiškai į asamblėjos darbą. Na, dėl to kyla įvairių problemų. Detaliai jų nepristatysiu, bet noriu užduoti klausimą. Kaip Jūs vertinate Baltarusijos dalyvavimą rytų partnerystėje, bent jau kol kas? Ir kitas dalykas, jūsų nuomonė, kiek jie nori likti šios politikos dalimi. Ir um, jeigu Baltarusija nebus pakviesta, kiek tai galėtų pakengti projektui, nors, aišku, tarp rytų partnerystės valstybių yra šioks toks solidarumas. Ar manote, kad būtų racionalu ES kurti labiau suderintą tarybos komisijos ir parlamento politiką Baltarusijos atžvilgių, bent jau tam tikrais politikos aspektais, kurie jau yra pradėti. Taip teigiu dėl to, kad manau, jog mes, parlamentas, turime padėti šioje politikoje, bet taip pat yra problemų ir tam tikrų, tam tikrų principų mes laužyti negalime. Dėl to mums reikalinga jūsų parama ir kita vertus, aš įsivaizduočiau, kad ir jums reikalinga mūsų parama, kad rytų partnerystė būtų sėkminga. Dėkoju. Grazie, la parola kolega Tanok. Ačiū, ponas Tanukas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie 2002 metų, kai pirmą kartą įsitraukiau Moldovos, Baltarusijos ir Ukrainos komiteto darbą. Prisimenu poną Mingarelį iš to laikotarpio. Jis iš tiesų yra kietas Baltarusijos ekspertas. Visiškai sutinku, kad izolacinė politika, kurios buvo laikomasi ne, valstybėse narėse, JAV, kuriant e, Baltarusijoje europietišką Kubą, iš tiesų tai nedavė jokių dividendų. Ir e, manoma, kad pirago arba tago principas matyt būtų pats tinkamiausias. Lukašenkas yra homosovietikus, jokių būdų nėra demokratas ir niekada toks nebus, bet jisai puikiai supranta politikos esmę. Ir dėl to mes turime su juo dirbti kažkokiu tai pagrindu. Ir norėčiau paklausti pono Migarelio vieno klausimo, kuris iškilo Edimburgė NATO parlamentinėje asamblėjoje dėl karinių veiksmų Baltarusijoje, kuriuos atlieko Rusija. ES NATO stebėtojai nebuvo pakviesti ir tie veiksmai buvo provokacinio pobūdžio. Ir jų scenarius, mano manimu, buvo. Buvo vertinam kaip lietuvių invazija ir lenkų teroristai. Norėčiau jūsų komentarų. Grazie. E, la parola kolega Grisby. Ponas Žyp. Ačiū, ponė pirmininkė. Panašu, kad šiandienos diskusijų tema yra labai svarbi, turint omenyje Baltarusijos opozicijos politikų apsilankymą. Delegacija vadovavo ponas Milinkievičius ir jie susitiko su visomis politinėmis frakcijomis. mes kalbame ne tik apie politinę padėtį ir žiniasklaidos laisvę. Taip pat teigiame, kad vietos rinkimai vyksantys kitais metais Baltarusijoje bus lakmuso papirėlio testas Baltarusijos demokratijai. Tie rinkimai parodys, ar, įstat, ar rinkimų įstatymas buvo teisingai pertvarkytas ir ar yra laikomasi tų įstatymo pakeitimų. Antras klausimas. Yra susijęs su ekonominė situacija. Energijos ištekliai, skaitant ir dujas, branksta, prilyksta jau faktiškai pasaulinės rinkos kainoms ir čia jau ne ES, bet tarptautinių e, finansinių institucijų e, pagalbos reikia. Opozicijos atstovai teigia, kad tai bus gyvybiškai svarbus paramos elementas, leisantis užtikrinti daugiau teisių piliečiams, opozicijai, e, žiniasklaidai ir panašiai. Taigi tai irgi yra labai svarbu. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, paskutinė mano pastaba. Dėl vizų kainos sumažinimo Baltarusijos e, piliečiams komisaras Baro teigia, kad neįmanoma sumažinti vizų kainos, bet mano klausimas yra štai koks. Ar komisija apskritai masto, kaip kai būtų galima pagerinti situaciją šioje, šioje srityje? Dėkoju, ponas Panseri. Ačiū pirmininkė. Sutinku su jumis, ponė Mingarelį. Aš manau, kad mūsų tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kad tokia valstybė kaip Baltarusija galėtų judėti demokratijos link, e, žmogaus teisų užtikrinimo kryptimi. Ir aš manau, tai, ką siūlo komisija, būtent ir yra judėjimas tinkama linkme. Pasiūlymas pakeisti rinkimų įstatymą padės šiai valstybei, e, užtikrins aukštesnę jos demokratijos kokybę. Tačiau yra dar daug darbų, kuriuos teks nuveikti. Pratesiant tai, ką sakė ponas Pastaševič. Ką komisija Siemano apie nesnei vykusį Berluskonio apsilankymą Minske ir jo susitikimą su Lukašenka. Juk Lukašenka pats kalbėjo žiniasklaidos atstovams apie tai, kad Europa atsiveria Baltarusijai. Ir aš pasisakau už tai, kad būtų išsaugotos kiekvienos valstybės prerogatyvos e, savaip organizuoti užsienio vizitus. Tačiau Ar vyko kokios tai konsultacijos tarp tarybos ir komisijos? Ir ar buvo pateikti kokie tai nurodymai, instrukcijos būtent ber, ponui Berlusconiui atverti naujus diplomatinius kanalus Baltarusija? Jeigu ne, tuomet e, kaip komisija vertina tokį Berlusconio apsilankimą? Koks jūsų manimų to apsilankimo tikslas? Nes mes nenorime tokių tokios išorės santykių e, politikos, kai visi daro tai, kas, ką, ką nori. Ir e, ponios Aštin klausėme panašių klausimų. Ir ji nelabai galėjo atsakyti, taigi norėčiau to klausimo paklausti ir jūsų. Tai yra, aišku, svarbus, nors ir delikatus klausimas. Ačiū, ponas Mieski. Ačiū, pirmininkė. Aš keletą kartų lankiausi Baltarusijoje ir puikiai žinau, kokia ten yra situacija. Šiandien visi galėtų pasakyti, kad, kad yra svarbių opozicijos veikėjų. Ir Mil Milankievičius iš principo atstovauja tik trims šimtams žmonių, o tokio dalyko kaip opozicija nėra. Taigi turiu klausimą. Ar komisija ir taryba planuoja sustiprinti dialogą su Baltarusijos vyriausybė? Dėkoju. Ultimo intervento previsto, kolega Arlaki, prego. Ponas Arlaki, ne, lik nenori, ponas Arlaki kalbėti, Dėkoju dabar, ponas Mirangėlė. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už visus klausimus ir komentarus. Pabandysiu trumpai kiekvieną iš jų atsakyti. Dabar naujas rinkimų teism, e, teisės aktas. Aišku, mes kol kas negalime konkrečiai pateikti savo vertinimo, kadangi teisės aktas patvirtintas vos prieš kelias dienas, tačiau stebėtojai, kurie vertino situaciją iš arti, sako, kad tai yra žingsnis gera linkme. Dar kartą noriu pasakyti, kad tai yra ne mūsų vertinimas, kadangi mes negalime jums dar pateikti tokio vertinto. Tačiau buvo stebėtojų, kurie stebėjo procesą ir analizavo šį teisės aktą ir sako, kad mm, akivaizdžiai yra žengiama link de demokratizacijos, link palankesnių sąlygų sukūrimo mm, rinkimams vykdyti. Ponas Koval pasakė, kad, na, gerai yra priimti rinkimų įstatymą, tačiau jį po to dar reikia ir įgyvendinti. Taip, akivaizdu, kad vien prieimimo nepakanka, reikia, žinoma, jį ir įgyvendinti, tačiau tai yra pirmas žingsnis pagal SBO ir ODIR rekomendacijas priimtas įstatymas ir 2010 pavasarį vyks vietos rinkimai ir jeigu bus juo, šiuo įstatymu nesivadovaujama, tai tuomet, aišku, bus atitinkami žingsniai. Tačiau, aišku, tai jau yra pirmas žingsnis ir reikia tai vertinti, nors dar jo vien ir nepakanka. Dabar dėl uh, opozicijos aš atmetu tai, ką vienas iš parlamentarų pasakė, kad mes ignoruojame opoziciją, kad su jie nepalaikome ryšių. Tai yra visiškai netiesa. Kiekvieno vizito metu, kuomet um, komisijos ar sek tarybos sekretariato atstovai vyksta, uh, e, tikrai yra susitinkama su opozicija. Ir Solana tą padarė, ir komisarė Ferrero Waldner tą patį padarė. Taigi Tai yra tiesiog netiesa. Kiekvienas sykį ten nuvykę susitinkame su opozicija. Taip pat e, jau, sakyčiau, nuo 97 metų tikrai jau ilgą laiką finansuojame pilietinės visuomenės atstovus, žiniasklaidos atstovus, nevyriausybinius organizacijas, profsąjungas ir taip toliau. Taigi mūsų apkaltinti, kad e, mus kaltina, kad, kad nefinansuojamos politinės partijos. Tačiau reikia pasakyti, kad mes negalime iš bendrijos biudžeto finansuoti politinių partijų. Tačiau valstybių narių fondai gali tą darbą atlikti. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad e, tie funkcionieriai, kur ten vyksta, tikrai neignoruoja pozicijos ir sistemingai, sistemingai sutinka su opozicija. Ir kuomet kitas iki susitiksite su pano Milinkievičiumi, paklauskite jo, matysite, koks bus atsakymas. E, tikrai ir pozicija pasisako už ryšių palaikymą. Didžioji dalis mums sako, atvažiuokite, at, užmėgskite ryšius, pradėkite bendradarbiavimo programą, siūskite ekspertus. Labai svarbu, kad nebūtumėm izoliuoti, kad turėtumėm ryšius su išorės pasauliu. Tai mums sako didžioji dauguma opozicijos atstovų. Aišku, jie taip pat sako, na, nebūkite kvai, lengvatikiai, netikėkite vien tik tai Lukas. Lukašenkos režimo žingsniais, kad tai viskas daroma gera valia. Tai yra dėl to, kad yra um, užgerklės tikrai paimti jie ir priversti tarptautinės bendruomenės, o ne dėl savo gero noro daro visą tai. Taigi, mums opozicija sako, tikrai stenkitės panaikyti tą izolaciją, kad kaip galima daugiau piliečių iš ES atvyktų į Baltarusiją ir atvirkščiai, kad būtų galima kuo daugiau kontaktų palaikyti. Aišku, kad yra nuomonės pasidalyjusios ir galbūt tada taip ir galima paaiškinti, kodėl yra tokios nuomonės skirtingos dėl Lukašenkos režimo. Dėl to, kad rinkimai nebuvo teisingi ir sąžiningi, na, čia reikia atsižvelgti į du dalykus. Visų pirma, opozicijos nuomonė pasi, išsiskyrus ir taip pat ir iš jūsų, kai kas sakėte. Tai yra antras dalykas, kad um, kai vidutinio Baltarusio gyvenimo sąlygos yra geresnės nei kaiminių valstybių vidutinio piliečio gyvenimo sąlygos, tai ir Pasaulio bankas pasakė, ir kitos organizacijos, tai net jeigu ir būtų laisvi ir sąžininkai rinkimai, um, rezultatas negalėtų būti garantuotas taip iš anksto. Panas Pradastevičius teiravosi dėl mm, vertinimo, dėl rezultato to, kur, tos mm, ES atsiverimo politikos. Taip, teisingai sakote, kol kas kažkokių tai labai spūtingų rezultatų nėra, mm, bet tos reformos, kurių imtasi, nebuvo kol kas nei sistemingos, nei e, neapgražinamos, e, stabilios. Kol kas situacija yra labai trapi. Tačiau, kaip ponas Tanokas pasakė, nėra alternatyvos. Alternatyva būtų tik tai šalies izolacija. Izolacija, kuri ne prie nieko neprivestų. Taigi net jeigu mes ir galvojame, kad, pavyzdžiui, įmonių e, situa e, situacijos e, reformos ir, ir taip toliau, galbūt jos nėra labai kažkokios esmingos, vis tik tai ta pirago ar botago politika duoda rezultatų. Um, dėl laisvės politiniai opozicijai. Taip, aš galiu sutikti, sutikti, kad dar kol kas yra rizikinga išsakyti skirtingą politinę nuomonę uh, ir ne visi uh, laikrašiai gali uh, laisvai platinti savo produkciją, taip pat nevyriausybinės organizacijos. Taip, yra tokių nedrasių žingsnių gera linkme, tai labai svarbu drąsinti, skatinti tuos žingsnius Aišku, mes turime pasakyti, kad vis tik tai rizika yra, jeigu žengiami tokie žingsniai, bet daug didesnė rizika būtų, jeigu būtų izolacija, jeigu nebūtų tų bandymų paskatinti um, anatą pusę žengti gerus žingsnius. Dabar dėl um, režimo to atverimo. Um, iš tikrųjų e, per šiuos 12-13 metų gal pirma tokia reali ekonominė, socialinė situacija susidarė palanki. Rusijos mm, naftos kainos auga ir kyla problema, nes ši ekonomika buvo finansuota iš Rusijos tiekiamų dujų kainos, kuri buvo dotuojama, o dabar tai pasaulinė krizė Ehm, bet galima galvoti apie TVF dėrybas dėl paramos ir taip pat ir makroekonominę ES ehm, pagalbą. Makrofinansavimas siektų apie 200 milijardų eurų, tarkim, yra tokios dėrybos, tačiau visa tai turėtų būti labai griežtai suderinta su TVF sąlygomis. Visuomet, kai yra makrofinansavimas, taip yra daroma. Tačiau taip, e, pastebimas tam tikras atsiverimas iš regiono vadovų. Dabar dėl muitų susitarimų tarp Baltarusijos ir e, Rusijos ir Kazakstano, ar tai gali takoti mūsų santykius. E, jau yra daug metų egzistuoja ta muitų sąjunga tarp Baltarusijos ir Rusijos, tačiau ji neveikia, kaip ir daugelis kitų susitarimų, kurie pasirašyti. Uh, NVS kontekste. Labai daug kas yra pasirašyta, bet labai daug kas neveikia. Taigi, kuomet rusai atsiveža kažkokias prekes iš Baltarusijos, kaip yra su tais muitais? Ar jie yra renkami? Rusija, Baltarusija, Kazakstanas, ar jų mm, santykiai gali įtakoti mūsų santykius. Tikrai mm, mums netrūkdo tai ir kažta dėrėtis dėl kaiminystės politikos ir dėl partnerystės sutarimo. Jeigu yra kažkoks tai noras atitolti, mes reikia prisiminti, kad mes turime laisvos priekybos būtų problemų, jeigu mes turėtumėm laisvos priekybos susitarimus, o jie turėtų muitų sąjungas su viena pusė. Dėl PPO yra užblokuotas, užblokuotas mūsų darybos dėl sustarimo, kaip jūs žinote, dėl, to, dėl tos muitų sąjungos. Rytų partnerystė, dalyvavimas čia labai pozityvų. Yra keturios platformos, valdysena, e, energetikos e, apsirūpinimas, e, ekonomikos integracija ir ryšiai tarp žmonių. Ir visuomet yra ir susitikimai tarp ministerinių lygmenių, tarp ekspertų, visuomet yra didžiulis noras dalyvauti. Uh, Tačiau, aišku, problema būtų, jeigu Abhazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybės pripažinimo klausimas pasisuktų tokia linkme, kuomet iškiltų problemų, tarkim, iš, iš Gruzijos pusės. Panas Tanokas klausė dėl karinių pratybų. Na, čia jūs mane pastatėte į sunkę patį, nežinau kaip atsakyti, mes girdėjome tą patį. Šikorski, Lenkijos ministras per praeitą GRK perspėjo, kad yra tos karinės pratybos Baltarusijoje dėl tų priežasčių, kurias jūs ir įvardinote. Ką apie tai galvojame, ką jūs norėtumėt, kad aš jums pasakyčiau. Na, būtų geriau, kad jų nebūtų. Na, sakykime taip, tai neramina. Mes tai žinome. O pono Panzerį klausimas dėl um, ministro pirmininko Berlusconio vizito. Kaip jūs žinote, na, komisijos pareigūnas paprastai nenori komentuoti valstybių ir vyriausybių vadovų veiksmų dėl komisijos tarybos ir parlamento požiūrių geresnio koordinavimo. Na, taryboje ta problema bus išspręsta per artimiausias savaitės e, dėl parlamento. Kiekvieną sykį, kai tik tai jūsų pageidaujate, mes tikrai melai galime ateiti, pasitarti ir, ir tikrai išklausyti visus jūsų būkštavimus, visus jūsų komentarus dėl mūsų taikomos strategijos. Aš tikiuosi, kad atsakiau į didžiąją dalį jūsų, į esminius jūsų klausimus. Tak dėl darbo tvarkos? Zostałem przezrozumiany. Ja, ja wiem oczywiście o kontaktach. Gerbiamas pirmininkė, man atrodo, buvau neteisingai suprastas. Ar tai yra dėl darbo tvarkos? Valcin, dlatego, że... Pirmininkė, minutėlė. Aš manau, kad buvau nesuprastas, nes neleidote man užduoti klausimo iki galo. Aš žinau, kad ryšiai yra, tačiau e, yra tų kontaktų, tačiau ar jūsų manimų tiek kontaktų, kiek jų yra su opozicija, pakanka, ar jie yra pakankami? Aišku, kad visuomet reikia siekti daugiau, aišku, kad niekuomet jų nepakanka, aišku, kad reikia daugiau skatinti ir daugiau stengtis. E... Grazie per questo primo intervento. Passiamo. Ačiū labai už šį e, pirmąjį klausimų raundą. Dabar perėsime prie asociacijos susitarimo su Sirija. Aš pirmiausia, kaip pirmininkas, vis dėlto nieko nesakysiu, iš karto suteiksiu žodį jums. Kalbėsiu labai trumpai. Nuo 2000 ir 2000, nuo 2000 iki 2004 metų vyko asociacijos susitarim. Kilnit taryba nusprendė, kad nėra tinkamas metas pasirašyti ir ratifikuoti šią sutartį dėl sudėtingos situacijos. 2008 metais, tai yra praeitais metais, atsižvelgiant į Sirijos pasikeitimus, Sirijos politikos pasikeitimus dėl kaiminių, dėl santykių su kaiminėmis, taryba nusprendė, kad jau tinkamas momentas vėl pratesti dėrybą su Sirija ir dabar yra atnaujinamas tas susitarimas. Nuo 2008 pabaigos mes vykome vykome į Damaską dėl parafavimo. 2009 pirmą pusmetį, pirmą pusmetį šis susitarimas buvo išverstas į visas oficialias ES kalbas. Taip pat sutikrinome, kad, vis, kad nebūtų jokių juridinių problemų te, tekste. Po to stebėjome dar ir Sirijos žmogaus teisų situaciją. Ir tada mes vienašališką deklaraciją parengėme dėl žmogaus teisų ir tokių sąlygų, kokioms esant būtų galima suspenduoti tą sutarimą. Pirmininkaujantį Švediją lapkričio rūpiučio mėnesį pakviesti Sirijos užsienio reikalų ministrą pasira, atvykti į Briuselį, pasirašyti susitarimą. Ministras Mualem pasakė, kad mes nesame pasirengę e, iš karto atvykti, e, pasirašyti sutarties, nes turime skirti pakankamai laiko atidžiai išanalizuoti šį sutarimą. O mm, po to jau mes jums pasakysime, ar mes norėsime pasirašyti tokį sutarimą ar ne. Komisija pasiūlė Sirijos valdžiai pagalbą įvertinant šį susitarimą, tačiau Sirija pasakė, kad kol kas to nereikia, mes patys dabar atliekame šio sutarimo analizę, mes pateiksime prezidentui Hasadui mūsų įvertinimo rezultatus kovą. Į tą laiką mes žinome, kad buvo e, pradėtos konsultacijos su šalimis kaiminėmis, kaip Alžyro, Egiptu ir Jordanija, kurios jau turi tokią sutartį su mumis. Kodėl Sirija galvoja, kad nėra taip skubu pasirašyti susitarimą? Mes galvojame, kad čia yra trys grupės priežasčių. Visų pirma, tai yra protokolinės priežastis. Mes davėme dešimt dienų e, Sirijos ministrui atvykti į Briuselį. Aišku, jis nusprendė, kad tai nėra mm, priimtina sąlyga jo vizitui į Briuselį pasirašymo tikslais. Ir Jie pasakė, jūs keturis metus rengėte šį pranešimą, dabar mums duodate dešimt dienų mums atvykti pasirašyti, tai nepriimtina. Na, galima suprasti tokį paaiškinimą. Antras dalykas, kad Sirijos valdžiai nepatiko viena šalis sprendimas dėl deklaracija dėl žmogaus teisų, nors nieko neįpareigojo ši deklaracija Sirijos. Vis tik tai Sirija nusprendė, kad, na, būtent e, vėlgi čia reikia atsižvelgti, kaip viduržėmė jūros regiono kitos šalis buvo traktuotos, tokių vienašalių deklaracijų nebuvo, to, kitų valstybių atveju prie, e, pridedamų prie sutarimo. Ir trečias dalykas, ir jie galvoja, kad iš ekonominio požiūrio taško tas susitarimas nebūtinai bus naudingas, pelningas Sirijai, trumpalaikiu laikotarpiu e, fiskaliniai bus tam tikri praradimai, taip pat konkurencija konkurencija sustiprės kai kurioms iš jų įmonių, kurios jau ir taip yra trapiuose sektoriuose, bet to e, Europos eksportas išauks kai kuriuose sektoriuose į Siriją. Tuo tarpu, kai priešinga kryptimi galbūt bus trumpalaikio laikotarpio tik tai mažėjimo tendencija. Todėl mes stengiamės ir suteikti visą reikalingą pagalbą kad viskas būtų išbalansuota, aišku, kai bus pradėta įgyventi ta sutartis vidutinių ilgos lai, trukmės laikotarpių e, tikrai būtų naudingas šis sutartis, jeigu būtų dar prie to e, ir greta įgyvenamos struktūrinės reformos tam, kad m, mm, ekonomikai būtų naudos kaip ir kitų kaiminių valstybių ekonomikai. Ir mes labai giname tą poziciją ir esame pasirengę ją ginti ir Damaskė, kad mūsų partneriai šią sutarimą pasirašyti, nes mūsų manimų yra labai svarbu turėti sutartinę bazę, kurios pagrindų būtų galima intensyvinti santykius su tikrai labai svarbia partnerė, tai yra Sirija. Tai taip, pirmininkė, aš apibendryčiau situaciją. E, allora, la parola, c'è già ovviamente una lista. Ačiū labai. Jau sudarytas kalbėtojų sąrašas. Pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjai ir pavaduotojų žodį. Ačiū pirmininkė, kai kalbame apie šį susitarimą tarp ES ir Sirijos ir lyginame jį su kitomis asociacijos sutartimis, kurias ES yra sudariusi mm, su um, arabų šalimis ar pietinėmis viduržėmi jūros regiono šalimis. Kuo specifiška būtų ši sutartis su, su Sirija politiniai, ekonominiai, komerciniai srityse? Jūs jau e, minėjote, kad Sirija būkštauja, jog jos pajamos iš muitų sumažės, e, greta to e, išauks eksportas iš ES, kad stagnuos jos eksportas į ES. Ar jūsų manimų tokie būkštavimai yra pagristi ir ar yra kokiu nors būdu, kuriais būtų galima ištaisyti tą padėtį, pavyzdžiui, koreguojant šį sutarimą? Trečias punktas būtų dėl žmogaus teisių. Kaip situacija pasikeitė nuo to momento, kuomet Sirija išėjo iš e, politinės izolacijos situacijos po Dohos ir po 2008 metų Liepos mėnesio viduržėmio jūros regiono vidaus sutikimo. Parola... Ačiū labai. Sala Franka. Gracias, eh, señor presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Su didžiausiu susidomėjimu išklausiau pono Mingarelį pranešimą. Buvo įdomi ir tarybos pozicija ir kaip jį keitėsi. Įdomu sužinoti, kodėl iš pradžių taryba buvo tokia atšiauri ir pasyvi, o po to įvyko pasikeitimas. Ji norėjo skatinti darybą su Sirija? Ar tai kažkaip paveikė ir Sirijos santykiai su Libija? Kitas klausimas. Ar normalu yra numatyti dešimties dienų terminą, kaip apie, apie kurį užsiminė ponas Mingarelį, jei valstybė kviečiama pasirašyti pas partnerystės susitarimą. Ar gali būti taip, kad tiesiog e, valstybė išsiunčiamas raštas, e, kviečiant per dešimt dienų atvykti, o jei ne, tai viskas. Partnerystės sustarimas nepasirašomas. Pane pirmininkė, e, nenoriu pasikartoti, tačiau Kalbant apie meduolio ir botago principą, kaip Baltarusijos atveju, manau, kad Sirijos atveju turėtume kalbėti ap ir apie mirties bausmės panaikinimą. Nežinau, kaip buvo Baltarusijos atveju, tačiau pasirašant asociacijos sustarimą su Sirija reikėtų reikalauti panaikinti mirties bausmę. Ačiū labai, kolega Pötering. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Mingareliu už nuveiktą darbą toje srityje, kuri ES yra labai svarbi. Manau, kad Sirija yra svarbi šalis, kurios svarbos mes net nesuvokiame. Salafranka kalbėjo apie Libaną ir aš noriu pabrėžti tai, e, ką kalbėjo vicepirmininkas Dominik Budiska. Sirija yra svarbi santykiuose su Iranu ir mat, norėdami, kad santykiai tarp e, Sirijos ir e, Irano pasikeistų, mes turėtume stiprinti partnerystę su, e, siekti partnerystę su Sirija. Kita vertus, Sirija mums galėtų padėti nutiesti naujus tiltus ir dialogę su kitomis valstybėmis tame regione. Aš praėjusiais metais kalbėjau Sirijoje su skirtingų religijų lyderiais ir turiu pasakyti, kad religinė laisvė yra labai svarbi. Noriu pabrėžti, kad Sirija per pastaruosius metus e, skatindama religinę laisvę nuveikė daugiau nei kitos musulmoniškosios valstybės. Sirijoje tikrai žmonės gali išpažinti savo tikėjimą, nesibaimindami. Tuo tarpu, kalbant apie e, žmogaus teisės, manau, kad turime tinkamai reaguoti į padarytą pažangą toje srityje. Turėtume padrasinti prezidentą Sarkozy, kuris 2008 e, e, metais surengė Viduržemo jūros regiono valstybių susitikimą ir tame forume uh, buvo pabrėžta santykių su Sirija svarba. Manau, kad šios santykius ir toliau turėtume puoselėti. Ačiū labai, Tenok. Still... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mane taip pat e, neramina situacija Damaske. Ten remiamos teroristinės grupuotės, tokios kaip Hamas arba Ismail Dža. E, ką Jūs manote apie apie tai. Aš suprantu, kad Damasko uoste yra. Iš Damasko uosto išplaukia laivai aprūpinantis ginkluotę teroristus. Įvyko misteriškas sprogimas. Mes galvojame, kad sustabdė sprogo Sirijoje veikusi brandolinio tyrimo laboratorija ir tai, nevy, tai neįvyko be e, Šiaurės Korejos e, pagalbos. Mes daug kalbame apie biologinius, cheminius, brandolinius ginklus, e, tačiau vieną dieną mes sudarome asociacijos susitarimą su šalimi. Taigi, kas ar buvo tirta ir kas įvyko apskritai e, su mano minėtu sprogu, sprogimu. Kuo baigėsi asociacijos susitarimas su Libanu? buvo nužudytas asmuo ir įdomu bus sužinoti, ar buvo darytas tyrimas. Labai konkretus pono Budys klausimai trys dėl skirtumų su asociacijos sutartimis su, su arabų šalėmis. Visų pirma, pagrindinis skirtumas yra dėl žmogaus teisų. Reikia pasakyti, kad visose um, sutarti, tokiose sutartyse žmogaus teisų punktas yra labai svarbus elementas. Tai reiškia, kad jeigu viena iš um, ES šalių galvoja, jog yra uh, Mm, šalyje partnerėje pažeidinėjama žmogaus teisės iš esmės, tai ji gali suspenduoti susitarimą bet kuriuo metu. Ir tai, kad yra dabar ta vienašališka deklaracija, iš esmės nieko nepriduria. Tai yra tik tai politinės valios e, išraiška. Aš buvau valstybėse, aš žinau, yra buvę daug įvairiose valstybėse rimtų žmogaus teisų pažeidimų, bet nebuvo suspenduotos tos sutartys, taip pat ir iš, iš didžiųjų valstybių nebuvo tos reakcijos tokios. Bet, na, aišku, viskas susiveda į tai, ar, ar bus e, tas noras suspenduoti sutartį dėl žmogaus teisų. Tačiau ta specifika yra tokia, kad yra žmogaus teisų punktas, o deklaracija yra vienašališka ir būtent tam, kad būtų galima panaikinti deklaraciją, turėjo būti pripažinta, ta, kad būtų galima panaikinti blokadą, reikėjo pripažinti tą deklaraciją. Dabar uh, dėl to, ar bus nauda ar ne. Aišku, kad trumpalaikiu laikotarpiu tokios sutarties gyvendinimas gali sukelti tam tikrų sunkumų e, trapiosiuose, tokiuose labiau pažeidžiamuose e, ūkio sektoriuose. Aišku, kai atsiveri tarptautiniai konkurencijai, tai tie sektoriai, kurie iki tol uh, apsaugoti, aišku, kad nebūna tinkamai pasirengę uh, veikti tarptautinės konkurencijos sąlygomis. Ir aišku, kad Sirijai, kaip ir bet kuriai ekonomikai, gali tas pats būti, kai jie atsiveria kažkokių trumpalaikių laikotarpių gali būti tam tikrų, pavyzdžiui, nuostolių dėl negaunamų muitinių pajamų. Tačiau tikrai nėra vien tik tai taip, kaip sakoma, kad vien bus tik žala. Mes bū, norime paaiškinti Sirijos valdžiai, kad yra ne vien tik tai tie nuostoliai trumpalaikiu laikotarpiu, bet yra ir labai svarbi nauda ilgalaikiu laikotarpiu ir kad iš tikrųjų Sirijai labai svarbu modernizuotis pasirašant šią sutartį. Ir kai uh, Aišku, kaip ir kiekviena valdžia, aišku, Sirijos valdžia taip pat nori gerinti žmonių gyvenimo sąlygos, tai jį turi modernizuoti savo ūkį. Šiek tiek yra žingsnių žengiama tą linkme ir mes šią sutartimį stengiamės tokius žingsnius paskatinti ir paremti. Ir Sirijos kolegoms mes pasakėme, kad turime bendradarbiavimo biudžetą, kuris finansinio ir techninio bendradarbiavimo biudžeto uh, pavydalu turėtų leisti mums padėti jų įmonėms įvairiose sritise. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, pirmininkė, taip, trumpuoju laikotarpiu gali būti tam tikrų sunkumų, tačiau jeigu viskas bus daroma teisingai, galima uh, sušvelninti tuo, tuos nuostolius, kad tikrai uh, ilgalaikiu vidutinės rūknės laikotarpiu nuostoliai nebūtų reikšmingi. Dėl žmogaus teisų situacijos, na, sakyčiau, santykinai stabili situacija. O ponas Lafranka dar uždavė kelias klausimus, į kuriuos noriu labai greitai atsakyti. Kodėl ES pakeitė savo požiūrį? Todėl, kad Sirija pagerino savo santykius su savo kaiminėmis ir, kaip jūs paminėjote, būtent su Libanu. Jūs puikiai žinote Libaną ir žinote, kad Sirija pirmas iki užmesgė diplomatinius santykius su Libanu, atidarė ambasadą ir paskyrė ambasadorių. Tai jau yra kažkas. Yra bendradarbiavimas ir su kitomis šalimis kaiminėmis. Kaip žinote, dar netaip seniai Sirija mm, pradėjo dėrybas su Izraeliu, Turkijai e, tarpininkaujant. Na, aišku, kol kas dabar viskas mirusioje stadijoje, tačiau bent jau buvo kažkokio judėjimo. Uh, Bet reikia pasakyti, aišku, Libano taip situacija. Aišku, galėtų būti geriau, bet gali būti ir blogiau. Aš manau, kad tikrai kai kuriuose sritise Sirija vaidina labai pozityvų vaidmenį regione ir reikia tai mm, užfiksuoti, atsižvelgti. Mm, ministrui Muhalemui siūlėme atvykti. Na, nekomentuosiu gal Švedijos e, pirmininkaujančio šalies sprendimų, bet iš tikrųjų, kai keturis metus rengėjai sutartį negali jam pasakyti, turi dešimt dienų atvažiuoti arba ne. Dėl Hasbula ir Hamas, kuomet kalbame su Sirijos valdžia, mes visuomet prašome jų panaudoti visą galimą įtaką, kas Hezbollah ir Hamas vaidintų pozityvų vaidmenį Gazoje ir Libane. Kiekvienas iki diskusijose su Sirijos valdžia kalbame apie tai. Mes tengiamės kaip galima geresnių būdų ieškoti, padėti libaniečiams perėti Sirijos ir Libano sieną, nes, kaip žinote, didžioji dalis ginkluotės Hezbolos būtent per šitą sieną e, pervežama. Taigi mes e, stengiamės Sirijos valdžiai išaiškinti, kad jeigu eina kalba apie tokius du judėjimus, dvi organizacijas, pageidautina būtų, kad e, Sirija suvaidintų tokį nuosaikų tarpininko vaidmenį. Daugiau gal aš nelabai ką galėčiau pasakyti. Masinio naikinimo ginklai yra mm, sutarimas, atitinkamos nuostatos, pagal kurias Sirija yra įsipareigojusi kovoti su masinio naikinimo ginklų platinimu. Ir aišku, kad reikia tas nuostatas taikyti ir aišku, kad reikalinga politinė valia kontroliuoti, ar tos nuostatos yra taikomos ministro pirmininko Hariri nužudimas, nežinau, ką teismas nustatys ir tikrai nenoriu užbėgti teismo sprendimų iš akių, aš tik noriu pasakyti, kad ES finansuoja teismo veiklą ir remia tą veiklą tam, kad tikrai būtų išaiškintas išaiškinti visi nužudimai, taip pat ir ministro pirmininko. La nuova strategija per l'Afganistan. Na ir paskutinis darbo tvarkės punktas - naujoji Afganistano strategija. Pirminis keitimatis nuomonėmis. Jokių dokumentų nėra, turiu pasakyti. Ir dabar tiesiog yra galimybė komiteto nariams išsakyti pranešėjų nuomonę. Taigi, pirmiausia, žodis teiksiu ponui Angelakiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Arlachiui. Šiuo pranešimu mes nenorime kartoti kitų dokumentų ar kitų strategijų. Per dvi minutės norėčiau trumpai pristatyti pranešimą ir paprašyti kolegų pateikti pasiūlymus. Pirmasis pranešimo elementas yra nuoseklumas, išsamumas tačiau pranešimas neturėtų būti absoliučiai bendro pobūdžio, kuriame netispindėtų labai konkretūs aktualūs klausimai. Aš norėčiau jūsų nuomonės dėl trijų rūpimų sričių, dėl tų sričių, kurias reiktų analizuoti. Pirmiausia, norėčiau atsižvelgti į tai, kas jau yra padaryta dėl Afganistano strategijos e, per pastaruosius aštuonerius metus. Po to, kai 2001 m. spalio mėnesį vyko įsiveržimas, intervencija ir šalia užsienio, aš norėčiau susitelkti ties užsienio civilinę intervenciją ir jų vaidmenių, jos vaidmenių, ypatingai pagrindinių veikėjų, JAV, Europos, Japonijos ir galbūt kitų valstybių įtaką. Taip pat pabandysiu šiek tiek įvert, bandyti įvertinti pastarosios intervencijos e, padarinius, ypatingai tose srityse, kur buvo padaryta poveikio, kurio mums nereikėjo tapo aišku, kad reikia labai rimtai pamastyti apie tuos dalykus, nes tie poveikiai, tie padariniai nebuvo pakankami. Afganistano ambasadorius Bruselėje atvyko į Afganistano delegaciją, delegaciją su Afganistanu ir pateikė savo kitokią nuomonę apie tarptautinę pagalbą Afganistanui pateikė Afganistano vyriausybės ir Afganistano žmonių nuomonę, tokią, kuri kelia nerimą. Ir aš pranešime norėčiau skirti vietos ir jo nuomoniai, ne tik tarptautinės bendruomenės nuomoniai, bet ir Afgan afganistaniečių bei Afganistano valdžios nuomonį. Jie nėra patenkinti dėl to, kaip yra skiriama tarptautinė pagalba. administra... ad... ambasadorius pripažįsta, kad korupcijos yra daug, yra švaistoma pagalba, tačiau jis akcentuoja ir kitą problemą, kurią aš norėčiau irgi atspindėti pranešime, būtent, kad pagalbos teikimo grandinėje yra labai švaistoma ir yra daug korupcijos. Viena, vienas milijardas eurų kasmet yra skiriama Afganistanui. Tai yra didžiuliai pinigai tokiai valstybei, kurių uh, biudžetas yra 10 milijardų dolerių, taigi mes 15 procentų visų sąskaitų apmokame, iš tiesų tai yra didžiuliai pinigai. Ir vienas pagrindinių pranešimo klausimų bus, kaip yra teikiama ta pagalba ir kokio poveikio ji turi. Taip pat pranešime bandysiu giliau panalizuoti e, aguonų kultivavimo klausimą, atsižvelgiant į europinius interesus. Būtent dėl šios priežasties Afganistanas mums yra labai svarbus. 95 procentai heroino ir morfino ir opijaus yra e, kurio, kuris pagaminama Afganistane, kurį suvartoja Europos e, žmonės. Ir aš norės, pabandysiu traukti šį klausimą labai rimtai į darbo atvarkę. Dabar bendra nuoroda į Afganistano nacionalinį planą kovai su narkotikais nėra pakankama. Mes turime, na, aš pabandysiu, jeigu jūs man leisite pranešime šiek tiek giliau paliesti šią temą, kaip būtų galima e, eliminuoti aguonų kultivavimą. Aš turiu šiokios tokios patirties, kai buvau Junktinių tautų narkotikų kontrolės agentūros pirmin, e, direktorius. Aš šioje srityje dirbau ir finansiniai ištekliai yra iš tiesų milžiniški lyginant su tuo, kas buvo prieš dešimt metų. Taigi šiam klausimui reikia skirti tikrai daugiau dėmesio. Ir paskutinis klausimas yra mokymas. E, Afganistano policijos pajėgų apmokymai. Kiekvienoje naujoje Afganistano strategijoje, ar tai būtų JAF ar, ar ES strategija, vis daugiau dėmesio bandoma skirti masiniam Afganistano policijos pajėgų apmokymui. Tai yra pagrindinė sąlyga leisinti Afganistanui per racionalų laikotarpį. Ir dabar išgirdome, kad prezidentas Obama bando nustatyti laiko terminus. Ir tai yra labai svarbu vis, visiems, kurie bando Afganistanui parengti civilinę strategiją. Taigi tiek dėl policijos mokymų, Aš tikrai labai norėčiau jūsų išklausyti nuomonės. Ir taip pat, aišku, mielai išklausyčiau ir kitų pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū. Pirmasis kalbėtojas bus ponas Taleris. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios. Norėčiau padėkoti už pranešėjo iniciatyvą. Tai yra labai svarbu, nes viena vertus tai yra mums ES galimybė apibrėžti savo užsienio ir saugumo politiką. Aš manau, kad mes aštuonerius metus jau sekėme Vašingtono veiksmus. Jie 2001 metais e, įsiveržė į šią valstybę ir dabar praėjo jau aštuoneri metai ir pamatėme, kad rezultatų nebuvo pasiekta. Aštuoni metai yra du kartus ilgiau nei antrojo pasaulinio karo laikotarpis. Mes apie tai kalbėjome ir supratome, kad kas mėnesį Talibanas vis labiau auga, vis daugiau, kuo daugiau koalicijos, koalicijos pajėgos siunčia kariškių, tuo daugiau Talibanas irgi apsiginkluoja ir tuo daugiau karinių matome pajėgų. Taigi mums reikia labai racionalios strategijos ir protingo sprendimo kuris leistų pasitraukti iš Afganistano. Taip pat turime integruoti viską, kas nepatenka į ekstremizmo savoką Talibane. Mes turime paskatinti tal Talibaną, afganistaniečius pačius, patiems valdyti savo šalį. Tai yra svarbu Europos Sąjungai, Svarbu, kad būtų apibriešta strategija ir kad būtų jos laikomasi nepriklausomai nuo to, kiek amerikiečiams prireiks laiko suprasti, kad to karo laimėti neįmanoma. Pirmininkas, atsiprašau, man tenka nemaloni prievolė, kad po dešimties minučių neteksime vertėjų. Yra keletas norinčių pasisakyti. Norėčiau, kad jie visi tą padarytų per likusias dešimt minučių. Taigi prašau kalbėti kuo galima trumpiau. Pona Salafranka. Atsižvelgiant tai, ką pasakiau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už įžanginį žodį. Tai yra ta problema, kurią reikia vertinti bendrai. Viena vertus e, kovojama prieš terorizmą, Kita vertus, reikia užtikrinti šalies stabilumą. Prezidentas Obama, prezidentui Obamai prireikė trijų mėnesių, kol jis pagaliausiai, galiausiai priemė sprendimą, atsižvelgiant į tą pesimistišką ataskaitą, e, kurią jam pateikė generolas. Generolas pateikė labai negatyvų vertinimą dėl to, e, ką daro ISAF, apgindamas, stengiantis apginti Afganistano piliečius. E, Ir būtent, kad žmonės labiau vertina tai kaip okupacinės pajėgas, o ne stabilizavimo pajėgas. Ir aš manau, kad reikia labai aiškiai pateikti na, konkrečius skaičius apie tas operacijas ir veiksmus. Ir jūsų pateikti skaičiai iš tiesų yra įspūdingi. Junktinės Amerikos valstijos sąjungininkų vaidmuo ISAF pajėg, misijoje atrodo kaip labai varganas rezultatas, turint omenyje, kiek išteklių buvo skirta valstybei. Taigi reikia viską permastyti ir bandyti surasti sprendimą, kuris atitiktų šį labai rimtą iššūkį konfliktiškoje valstybėje. Dėkoju, panas Gualtieri. Ačiū. Aš taip pat esu dėkingas pranešėjui už labai įdomią įžangą ir manau, kad galiu iš principo pritarti tokiam vertinimui. Norint bendraujant su Afganistanu reikia pirmiausia suvokti, kad yra dvigubų prieštaravimų Europoje. Pirmiausia, tie ištekliai, kurios skiria ES Afganistanui, jie yra didžiuliai, didžiulės pinigų sumos. Kita vertus, sąjungininkų strategiją pakeisti yra labai sunku. Ir yra dar vienas prieštaravimas. Būtent, kad nuoseklaus požiūrio visų vertinimų reikia ypatingai. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama yra naujų papildomų pajėgų dislokavimui. Ir na, nereikia apsimesti, kad tokios realybės nėra. Ir JAV e, prezidento Obamos strategija matyt bus pati lemtingiausia dėl to, kas įvyks per pastarosius kelius mėnesius. Tačiau, kad manau, kad ES ir tur, irgi turi veiksmų laisvę prisidėti prie tų procesų, prie procesų vykstančių Afganistane ir aš manau, kad mes tą galime padaryti reikalaudami didesnių įsipareigojimų civilinėje srityje. Labai svarbu, kad tie veiksmai būtų nuoseklus. Norėčiau, kad pranešėjas detaliau įvertintų SDP, SGP misijas, Eupolo misijos, manau, davė puikių rezultatų. 400 e, kareivių, policijos pareigūnų yra dalyvaujančių pagal e, šią misiją. Pona, ponas Žyp. Žyp. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už jo labai naudingą įžanginį žodį, pristatant Afganistano strategiją. Čia yra du reiškiniai svarbus. Pirmasis, kiek laiko tam prireiks, nepaisant to, kad Europos Sąjunga, Junktinės Amerikos valstijos siunčia papildomas pajėgas, reikalauja, kad tą darytų ir, ir kiti sąjungininkai. prezidento Karzajaus kreipimasis į Talibaną pradėti dėrybas, man įdomu, ar to negalėtumėme įtraukti ir į pranešimo tekstą. Kokių veiksmų reiktų imtis, kad tie, kurie dabar imasi ginklų, nuo ginklų pereitų prie dėrybų. Veteranas Omaras panašu, kad atsiriboja nuo Alkaidos. Ačiū. Pone Liuzing. Liuzing. Aš irgi esu dėkinga pranešėjui ir noriu iš karto paliesti jo um, pristatytą temą. Aš manau, kad Pranešime daugiau dėmio, dėmesio reikės skirti kaštų klausimui nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Yra numatyta policijos ir karo operacijoms, lyginant su 800 milijonų dolerių, kurie, numatyti, kurie sudaro visą Afganistano biudžetą. Taigi tiesiog kyla klausimas, kaip tai galėtų užtikrinti tvarumą, tai yra labai svarbi problema ir jeigu mes pasitrauksime, tuomet visi karo policijos pareigūnai turės būti finansuojami iš visuomenės lėšų. Taigi mums reikalingas labai detalus požiūris, finansinis planas, Antras dalykas, kiek stebėtojų ten yra ir kada bus pasiektas 500 stebėtojų limitas. Dabar Europos tarybos užsienio veiksmų tarnyba ir taip pat NATO veiksmai vietoje. Ar tiesa, kad 500 Europos žandarmerijos pareigūnų bus nusiusti į Afganistaną sausį. Ką jie darys ir kaip jie įsilies į NATO mokymo misijas Afganistane? Vaidil. Vaigel. Aš manau, kad karas Afganistane jau trunka per ilgai. Ten yra žmonių su patirtimi, su karinė, civilinė, humanitarinė patirtimi. Ir jie negali papasakoti savo istorijų. Matome vis naujus projektus, nepaisant visko. Ir tie projektai kaip ir rodo, kad karas tęsis ir tampa visiškai aišku, kad šiame kare niekas nelaimės, bus daug pralaiminčiųjų. Taip pat Taip aš vertinu ir paskutinį taktišką prezidento Obamos pareiškimą. Mano manimu, šis pareiškimas nėra džiaugsm, džiaugsmingas ir, ir ne, ne, nėra nubrėžiama teisinga strategija. Aš sveikinu kolegos Alakio iniciatyvą ir manau, kad mes turime atsižvelgti į papildomus elementus Egipto užsienio reikalų ministras vakar teigė, kad Afganistanas niekuomet neturėjo centrinės vyriausybės savo istorijoje, o dabar mes norime sukurti valstybę su centrinė valdžia. Afganistano žmonės tokios vyriausybės nenori. Jiems ji nereikalinga, tai prieštarauja jų tradicijoms. Tiek, ponė pirmininkė, dar kartą sveikinu Kalakio požiūrį. Dar du kalbėtojai Tenokas ir Kilnilsin. Sėkmės, ponė Laki. Manau, kad pirmasis sakinys viską pasako. Afganistano ir Pakistano um, santykių, santykiuose atversti naują puslapį yra didžiausias iššūkis. Man tai yra kaip ir dėžavų. Uh, E, to, kas jau buvo šiame komitete, matėme, kad mažai kas pasikeitė 2001-2002 metais, nu, ant pirmųjų antrųjų metų, taigi tai yra labai rimta problema, būtent Talibanas abiejose valstybėse, e, Pakistanas destabilizuojamas ir matome, kad Pakistano vyriausybė labai noriai bando ratifikuoti džihadą savo valstybėje. Taip pat matome, kad daug paramos e, karinėje srityje skiriama ne tam, kad būtų kovojama su, su sukilėliais, bet tiesiog yra skiriama kitiems tikslams Pakistano pasienyje. Ir dėl to iš tiesų labai sunku kovoti su talibanu ir tos problemos yra labai sudėtingos. Aš sutinku, kad narko, priekyba narkotikais yra didžiulė. Prieš penkerius šešerius metus uh, Aš pats kalbėjusi su gydytojais. Na ir buvo bandoma štai ką padaryti. Nuimti visą aguonų derlių, jį padėkti, sukurti didelį laužą ir už tai jam sumokėti pinigus. Bet matyti tikrai toje kovoje pasiekti gerų rezultatų bus nelengva. Ačiū, ponė Tanok piège euh, afghan dans lequel nous en... Aišku, reikia išbristi iš tų Afganistano spastojų, kurios Bušas mus įstūmė. Ir manau, kad e, reikia apibriežti aišku tvarkaraštį kartu su afganais, ypač e, įtraukiant pilietinę visuomenę, kuri jauna ir trapi, tačiau aš galvoju ypač, pavyzdžiui, apie Afganių moterų asociacijas. Uh, manau, kad tikrai nieko negali padaryti nesitardama su jais. Dabar dėl pono Lašijo pranešimo. Kelios pastabos labai svarbu, aišku, kai kalbama apie pagalbą, e, yra sekti, kaip ta pagalba įgyvendinama ir kas vyksta po to, nes dažnai iš tikrųjų ta pagalba yra tiesiog įžeidimas žmonėms, kurie ir taip jau tiek prisikentėję dėl narkotikų. Apie tai jau kalbėta, gal būtų galima kažkaip įtraukti tas pastabas. Būtent tai būtų mm, afganų narkomanų problema. Yra daug afganų, kurie patys yra narkotikų auka, jie patys vartoja narkotikus ir jiems reikalinga pagalba ir gydimas. Dėl policijos. Policininkų atlyginimai turi būti pakankamai dideli, kad tikrai policijos pajėgos galėtų rimtai dirbti e, Afganistane, kad jų ne, ne, neviliotų korupcinės galimybės. Ir pabaigai ryšius Afganistano delegacijos metu jau buvo kalbėta apie tai. Labai svarbu, kad būtų viena moteris, kuri valdytų, yra viena moteris, kuri valdo vieną regioną Afganistane. Tai yra nuostabi moteris ir aš manau, kad iš tikrųjų tai Afganistano istorijoje pirmas toks atvejis ir mes turime su um, šio regiono Bamiani uh, valdytoje bendrauti. E fisseremo un calendario a breve per un nuovo incontro. La... Noriu paprašyti pranešėjos rašyti šią pastabą, noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Viso geriausio visiems. No. Rydevinta čia pat. No. No, pas de vote. C'est bien joué? C'est <laughs> la franca.